Good afternoon. Labą dieną, gerbiami kolegos. Pradėsime posėdį. Ir pirmiausia, pirmas darbotvarkės punktas yra darbotvarkės patvirtinimas. Jeigu pakeitimų nėra, tai darbotvarkę laikysime patvirtintą. Antrasis punktas - pirmininkės pranešimai. Du dalykai. Pirmiausia, rekomendacijos, kurias priemė koordinatoriai po vasario 20 dienos posėdžio ir Įvykus rašytiniai procedūrai, kovo 7 dieną koordinatoriai nusprendė e, surašyti žodinį klausimą, e, pridedant rezoliuciją dėl lyčių e, biudžeto situacijos ir kad būtų, ir taip pat buvo nuspręsta parengti teisėkūros nuomonį, remiantis 53 taisyklė ketvirtąją dalimi dėl e, reguliavimo sveikatos technologijų srityje. Taip pat buvo suteikti šeši leidimai misijoms ir penkiems klausimams, kurie vyks 2018 metų e, antrą pusmetį. Kitas e, pranešimas. Sveikiname naujus mūsų komiteto narius. Džiaugiamės matydami savo tarpę poną Jérôme Lavrieux. Jis yra iš EPP frakcijos. Jis prisijungė prie mūsų komiteto ir bus jame pakaitinis narys. Sveikiname kolegą ir linkime kolegai puikaus darbo kartu su mumis FEM komitete. Trečias darbo tvarkis klausimas. 17 e, metų gruodžio 8 dienos protokolo tvirtinimas, jeigu komentarų nebus, tai tuomet laikysime patvirtintų. E, šį protokolą. Dabar pereiname prie elektroninio balsavimo. Kolegos, noriu paklausti. E, ar turite visi balsavimo korteles, kolegos? Okay. Point four of the, on the agenda. Ketvirtasis darbi, darbo tvarkės klausimas yra civilinės saugos mechanizmas. Turime patvirtinti pakeitimų formą pateiktas. E, formuluotės Algenikos Miliner tai yra pranešimas, dabar ir pradėkime balsuoti. 12 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 14 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20. Su žodiniu pakeitimu, pakeit, prašė šito EPP, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 1. Kas už,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 Norėtumėte pasitikti dėl 11 pakeitimų? Tvarkoj, patiksitikrime dėl 11 pakeitimo. Pradedam balsuoti, kolegos. Ir baigiame. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Ačiū kolegė Angelikė Imlina. O dabar keliaujame prie kito darbotvarkės klausimo ir balsuosime dėl švietimo modernizavimo ES. Tvirtinsime nuomonės projektą. Šio projekto autorė yra Mikhailova Šoidrova. Pradėkime. Pirmasis, e, penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 32 pakeitimas. Dvi dalys. Tiksliau balsuojame tik dėl antrosios dalies. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 33 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar septintasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 45 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. 54 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Norėtumėte pasitikinti dėl 54? Tikrinamės, kolegos. 54 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 56 kas už. Prieš. Susilaikė. Panašu, kad atmesta, bet pasitikrinkim dėl 56. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 55 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 55. Balsuokime. Ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devintasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 64 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 už, prieš susilaikė patvirtinta. 71 už, prieš susilaikė patvirtinta. 72 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim. 72 pakeitimas, balsuokime. Ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 73. Kas už? prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 73. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 74. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikriname 74 jūsų pagėdavimą. Pradedam. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 75 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime dėl dvyliktojo pakeitimo. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 15 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 15 pakeitimas. Balsuokime. Ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 16 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 pakeitimas už žodinių pakeitimų pranešėjas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim dėl 25-ojo. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 26. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 27. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. O dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl visos, viso nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuokim, kolegos. Visi regis spėjo balsuoti. Ir baigiame dabar balsuoti, patvirtinta. Sveikiname kolegę Mikhailą Šoidrovą. Pranešėja. Daugiau balsavimo šiandien nebėra numatyta darbo tarkėje. Next point six. Gerbiami kolegos, periname prie šešto darbo tvarkės klausimo. Kom, kalbėsime apie komandiruotę į Vengriją. Jeigu prieštaravimo nėra, tai pranešimą ataskaitą patvirtinsime dėl komandiruotės į Vengriją. Penkioliktą valandą. svečiuosis mūsų komitete už teisingumo vartotojų reikalus reičiutybę atsakinga komisijos narė Vera Jurova. Turime palaukti keletą minučių ir komisarė Jurova netrukus ateis, o dabar trumpa pertraukėlė. Uh, dear colleagues, we will start. Mėly uh, kolegos, pradėsime keitimąsi nuomonėmis su komisijos nare Vera Jūrova. Struktūrinio dialogo klausimų. Pane Jūrova yra latinė mūsų komiteto viešne struktūrinio dialogo klausimais. Ir Mes, Europos parlamento nariai, tuo būdu turime galimybę kartu su Europos komisijos atstovais aptarti temas susijusias su moterų teisėmis, kadangi tai yra komisarės kompetencijos klausimas. Šiandien keičiantis nuomonėmis e, pagrindiniai klausimai bus e, atlyginimo skirtumai vyrų ir moterų, taip pat e, profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimas, taip pat e, kova su smurtu prieš e, moteris, taip pat e, susidariusi padėtis dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo Europos Sąjungoje ir moterų įgalinimo darbo tvarkės klausimai, kurie yra esminės svarbos klausimai. Tad e, žodis Jums, ponė komisijos narė. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, praėjo tik tai keletas savaičių po mūsų susitikimo švenčiant tarptautinę moters dieną. Ir e, aš manau, kad mes e, turėtume skirti mūsų laiką ir pastangas moterų klausimams. Ir tai turi vykti daugiau negu vieną kartą per metus susitinkant mums. Aš norėčiau dabar tarti keletą žodžių apie pagrindinius pokyčius ES politikoje ir teisėkuros srityje lyčių lygybės klausimų per pastarosius 12 mėnesių. Visų pirma, 17 metai baigėsi tiksliniais veiksmais siekiant e, pašalinti smurtą prieš moteris ir kreipimusi dėl šios negerovės E, nugalėjimo tarptautiniu mastu. Antras dalykas, mes pateikėme iniciatyvą dėl asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimo e, dirbantiems tėvams ir e, slaugytojams. Taip pat 17 metais įvyko susitikimas pagrindinių teisių klausimų ir pirmasis G7 viršūnių susitikimas skirtas lyčių lygybės klausimams. Aš ten dalyvavau kaip ES atstovė ir paskutinis, e, bet nekiek nemažiau svarbus e, dalykas, tai yra veiksmų planas 17-19 e, metams dėl skirtumų atlyginimo srityje tarp vyrų ir moterų. 17 metais taip pat ES organizavo kampaniją lyčių lygybės klausimų ir smurto prieš moteris klausimų. Mes surengėme uh, daug įvairių renginių, finansavome daugiau nei 30 projektų, taip pat siekime, kad e, valstybės narės prisijungtų prie Istanbulo, Istanbulo konvencijos, toliau e, akcija MITU taip pat parodė, jog e, smurtas prieš moteris yra labai aktuali problema ir mes manome, kad visos organizacijos, visa visuomenė turi prisidėti prie šitų problemų sprendimų, mes turime stiprinti bendradarbiavimą ir e, greitinti pažangą šioje srityje pasauliniu mastu. Taip pat mes e, ir toliau siekiame, kad dėrybos dėl prisijungimo, dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos e, vyktų greičiau ir aišku, darome spaudimą valstybėms narėms šito klausimu, kad jos prisijungtų. Kai kuriuose valstybėse narėse šis klausimas yra ideologizuojamas dėl politinių priežasčių. Tai nėra susijęs su pačios konvencijos turiniu. Ir mes siekiame užtikrinti, kad mūsų balsas būtų išgirstas ir kad valstybės narės ratifikuotų šią konvenciją, kad prisijungtų ES taip pat. Ir aš labai dėkoju Jums už Jūsų paramą šituo labai svarbiu klausimu. Aš e, vėliau pateiksiu detalesnės informacijos apie problemas, kurių mums iškyla su kai kuriamis valstybėmis narėmis ir e, norėsiu jūsų pagalbos šitais klausimais. Galbūt jūs galėsit mums padėti, gal, aiškindami e, daugiau apie Stambulo konvenciją, nes kai kuriuose valstybėse, mano nuomonė, ši labai naudinga E, konvencija yra demonizuojama. Aš taip pat e, tikiuosi šio komiteto paramos dėl asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimo. Mūsų e, direktyvos pasiūlymas yra Europos socialinių teisių ramščio rezultatas ir labai svarbus indėlis modernizuojant mūsų visuomenę. Ponios Kozlovskos pranešimas šito klausimu yra labai gera geras pagrindas tolesniam darbui. Mes turime ir toliau tęsti darbą šituo klausimu, todėl kad jo laukia dirbantis tėvai ir slaugytojai. Taip pat atotrukis tarp vyrų ir moterų atlyginimo srityje yra vis dar problema ir šis klausimas pastaraisiais metais nebuvo realiai sprendžiamas, todėl mes turime užtikrinti vyrams ir moterims daugiau e, galimybių geriau derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, geriau dalytis šeimininėmis e, prievalėmis tarp vyrų ir moterų. Ir aišku, e, šeimos priežiūra reikalinga ne tik tai vaikams, jinai e, reikalinga taip pat ir sergantiems giminaičiams. Toliau įvairių šeimos atostogų apmokėjimas yra vienas iš labai svarbių aspektų ypač e, vaiko priežiūros atostogų atveju. Ir tai yra esminės svarbos aspektas siekiant geriau pasidalyti atsakomybę šeimoje. Mes turime užtikrinti, kad vaikų priežiūros galimybės būtų prieinamos ir kad nekainuotų per brangiai. Komisija turi e, kviesti valstybės narės kurti visas reikalingas infrastruktūras šioje srityje mes numatome paskelbti e, pranešimą apie Barcelonos tikslų sėkimo padėtį ir vaikų priežiūros e, padėtį gegužės mėnesį. Tačiau manome, kad pažanga šitais klausimais kol kas dar yra lėta Europoje. Taip pat mes e, su jumis jau esame e, aptarę, lygiai taip pat kaip ir su tais, kurie priima sprendimus dėl Europos e, politikos, bei su visuomenės atstovais, akademinio pasaulio atstovais, žurnalistais, įmonėmis. Šitos klausimus, kuomet buvo 17 metais surinktas susitikimas dėl pagrindinių teisių. Mes e, taip pat diskutavome apie sąsajas tarp moterų e, pagrindinių teisių įtvirtinimo bei pluralizmo, solidarumo, tolerancijos, teisingumo ir lygybės. Mes e, tuomet sutarėme, kad reikia dėti visas pastangas siekiant įtvirtinti geriau moters teisės Europos Sąjungoje. Mes e, susitarėme, kad e, reikia tai daryti per G7 ministrų susitikimą rudenį, kuomet aš atstovavau Europos Sąjungą tame renginyje. Mes dedame pastangas, kad skirtumai pensijų ir atlyginimų srityje būtų mažinami. Ir e, šį aspektą akcentavo taip pat vadovų taryba gruodžio mėnesį. Komisija patvirtino veiksmų planą dėl e, šio pabudžio skirtumų tarp lyčių. Mes e, taip pat rengiame rekomendacijas įvairioms institucijoms, kurios užtikrina lyčių lygybę. Ir šiame kontekste EPSCO komitetas E, aptarė šį klausimą diskusijose kartu su e, Bulgarija pirmininkaujančia. Tačiau, aišku, mums reikia e, ir kitų dalykų. Tai yra moterų įmonių valdybose direktyva, asmeninio ir profesinio gyvenimo derimo direktyva bei e, labai svarbus dalykas yra mūsų sprendimai biudžeto srityje, galvojant apie šitos klausimus. Aišku, e, mes šventėme ir Tartautinę moters dieną, mes e, tą progą, kaip Europos komisija, paskelbėme ataskaitą apie moterų vaidmenį informacijos ir komunikacijos technologijos rytyje. Aš visiškai palaikau kolegės Marijos Gabriel planą e, dėl e, moterų vaidmens sustiprinimo skaitmeninėme sektoriuje, taip pat e, bendradarbiauju glaudžiai su Sicilija Malstrom dėl moterų aspekto prekybos srityje, bei su pona, ponia Violeta Bulč dėl lyčių lygybės transporto politikoje. Tai yra konkretus bendradarbiavimo pavyzdžiai, kuomet mes su kolegomis remiamės panašiomis idėjomis. Nuo 18 metais paskelbtos ataskaitos dėl e, lyčių lygybės e, paskelbimo o jau e, tai yra nuo praeitos savaitės, nes praeitą savaitę buvo paskelbta ta e, ataskaita, mes ir toliau manome, kad jeigu nesimsime tinkamų priemonių, politinių priemonių e, šioje srityje, tai mūsų pažanga nebus pakankama. Ir aš manau, kad nepaisant visų investicijų ir visų iki šiol daromų pastangų, kol kas pažanga iš tikrųjų yra nepakankama. Arba mes turime dėti daugiau pastangų, arba mes kažką netaip darome. Tad e, mes turime rimtai diskutuoti šituo klausimu. Tad e, visą tai reikalauja mūsų tolesnio pasišventimo Aš dėkoju Jums už Jūsų įsipareigojimą spręsti šitas problemas, už Jūsų paramą. Aš visuomet jaučiu Jūsų komiteto labai stiprią paramą. Ne tik tai dirbant Briuselėje ir Strasbūrė, bet ir dirbant su valstybėmis e, narėmis. Dėkuoju dar kartą už puikų bendradarbiavimą. Aš esu pasirengus atsakyti jūsų klausimus. Dėkuoju Jums uždėmesi. Komisija. Dėkoju, ponė komisarė, už jūsų žanginę kalbą. Taip, iš tikrųjų reikia nuveikti daug daugiau, jei norime pasiekti rezultatą įgyvendinant lyčių lygybės politiką. Dabar suteiksiu žodį parlamento nariams, mm, suteiksiu žodį koordinatoriams. Pane Aginsi Periš. Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat dėkoju ir ponė komisarai už tai, kad atvykote pas mus į mūsų komitetą. Na taip, tikrai pritariu jūsų pasamprotimėms, kad tenka dar daug padirbėti ir norėtųsi būti optimistai, tačiau teja turiu pripažinti, jog šiuo atveju nežinau, ar čia viskas mūsų rankose pasiekti rezultatų nes mm, tenka e, kovoti dėl šio klausimo, siekti informatumo, leisti teisės aktus, tačiau rezultatų nedaug, jeigu nepasakyti, kad jų beveik nėra. Tai nereiškia, kad reikia nutraukti pastangas, kadangi esu feministė ir proeuropietė, tai suprantu, kad yra nuolatinė kova, tenka ir toliau ją tęsti. Tačiau Taip, reikėtų ir kritiškai pasižiūrėti į atliekamą darbą ir rezultatus Europinių lygių. Nemanau, kad reikėtų bandyti vėl susijęti skirtingas temas, nes pati komisarė dabar uh, daug dėmesio skiria šiam klausimui, tačiau reikėtų kažkokį, kažkaip e, bendrai pasižiūrėti šį klausimą ir tarkim, kai pasibaigs šį kadenciją, jeigu pilietis ar pilietė mūsų paklaus, e, ko pasiekime lyčių lygybės rytyje, e, vienodų galimybių rytyje, tai man sudėtinga būtų atsakyti kažką. Mm, taip, galime pasakyti, ką darėme šiame komitete, galime nurodyti tas temas, ties kuriamis dirbame, tačiau kai kalba eina apie apčiuopiamus rezultatus, tai jų gan mažai. Jūs faktiškai galima sakyti, kad nėra nieko nepasiekta. Taip, e, taip, Kondencijos pradžioje buvo pasakyta, kad reikia sustiprinti motinysės atostogų, atitinkama teisės aktą komisija nurodė, kad kaip tik vertinama teisėkuros veikla ir kad būtų geriau atsimti šį pasiūlymą Mm, kuris aptarimas taryba ir pateikti naują pasiūlymą. Taip, šį darbas atliktas, tai reikia pripažinti. Tačiau turiu rimtų abejonių, ar iki šios kadencijos pabaigos pavyks pasiekti sutarimo tarp trijų institucijų komisijos tarybos ir parlamento dėl e, tėvystės, matinysės vaikų auklimo atostogų e, direktyvos. Todėl turiu klausimą komisarė. Kaip jums atrodo po susitikimus su, e, su atsakingais asmenimis taryboje? E, Ar manote, kad taryba pasieks bendrą suderintą tarybą, kuri būtų dėrybų pagrindas, nes mes galime daryti, ką galime savo diskusijose darbe, Tačiau bijau, kad nutiks panašiai šiuo atveju kaip ir su matinystės e, atostogų direktyva. Tai yra, kad e, diskutuosime, turėsime bendrą parlamento diskusiją, tačiau tai nieko neduos, nes par taryba neturės bendros pozicijos. Taigi norėčiau sužinoti, ar neturite kažkokios papildomos informacijos, ponė komisarė, dėl šio klausimo. Mm. Ar manote, kad bus bent jau manoma inicijuoti trialogus po to, kai parlamentas suformuos savo poziciją? Nes taip, gali skirtis nuomonės dėl to, kaip turėtų atrodyti tos atostogos, koks turėtų būti e, apmokėjimas jų metu, kokia trumpmė, tačiau svarbiausia reikia bendros pozicijos, kurią paremtų dauguma, kuri būtų patvirtinta balsamo metu plenarinėse sesijoje. Na ir jeigu bus blokuojanti mažuma, tai kaip tai paaiškinsime piliečiams. Tas pats yra su Stambulo konvencija ir ponia komisarė puikiai žino, kad per paskutinę plenarinę sesiją vyko atitinkamos diskusijos. Taigi ką, e, kaip parlamentas, galėtume padaryti, ko dar nepadarėme. Surenkti dar vienas diskusijas, tai padarėme. Dar sėki E, paraginti valstybės narės, kad ratifikuotų konvenciją, tai tai padarėme. Tačiau bijau, kad pasibaigs e, kadencija, tačiau Europa dar nebus ratifikavusi šios kaden... E, konvencijos. Tai kaip aiškinsime piliečiams, ką padarė komisija ir institucijos per šią kadenciją, užtikrinant vyrų ir moterų lygybę ir vienodas galimybės. Uh, Taip, patvirtinsiu, kad mūsų komitetas dirbo ties šiais klausimas ir netgi galima būtų pripažinti ir komisijos komisarės pasiekimus šios rytyje. Bet jeigu taryba nesugeba, nenori suprasti, kad reikalinga bendra pozicija dėl šių klausimų, tai nors ir nesu labai didelė pesimistė, tačiau dėja dėja nedrasina bendra situacija. Na taip, galite pasikliauti e, mūsų komiteto parama, mūsų nuolatiniais raginimais valstybių narių atžvilgių kritiškai dėl to, kad busime kritiški ir komisijos atžvilgių, tai tikrai tai padarysime, nes turime kaip e, parlamento narės didelę atsakomybę ir rimtai ją žiūrime. Dėkuoju. Thank you, Ms. Ms. Dėkuoju, ponė. Like Dėkuoju, ponė Račia. Dabar ponė Daniela Jūta yra koordinatorė. Prašau. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti komisijos nariai už dalyvavimą mūsų posėdėje. Norėčiau pakomentuoti du skirtingus e, aspektus. Visų pirma, norėčiau kalbėti apie kai kurios nesenus įvykius. Vienas iš tų įvykių vyko prieš keturias dienas prieš keturias dienas ties Prancūzijos ir Italijos siena viena neščia moteris buvo ne, neįleista į e, ES teritoriją ir jinai paskui mirė. Prancūzijoje vienas e, kalnų instruktorius padėjo tenai e, e, moteriai, migrantai, e, nuveždamas ją į ligoninę ir jisai e, buvo nuteistas, jisai, jisai rizikuoja prarasti laisvę penkeriems metams už tai, neva už nelegalios migrantės įvežimą ES e, teritoriją. Tad e, čia kalba sukasi apie pagalbą sunkiamis sąlygomis e, žmonėms, nešioms moterims konkrečiai. Ir e, aišku, tai yra susiję su ES e, migrantų prieimimo aspektais. Aš nenoriu diskusijos šituo klausimu, tačiau, kaip matome, patys pažeidžiamiausi žmonės tokiamis e, sąlygomis nukenčia tokiuose situacijose. Tad e, norėčiau paklausti, ką Jūs e, manote apie šitos faktus, apie šitos įvykius ir kokių priemonių numato imtis komisija kad būtų užkirstas kelias tokioms problemams ir kad e, moteris konkrečiai būtų tinkamai apsaugomas ir kad joms nereikėtų patirti strateginių ir e, politinių e, kito ligmens visiškai ar kitos ryties sprendimų pasiekmių. Kitas dalykas yra susijęs su kova su smurtu prieš moteris. Nuo 99 metų, nuo kada mes uh, minime metus skirtus kovai smurtų prieš moteris, nuo to laiko e, iš principo nebuvo kažkokių žymesnių e, iniciatyvų šituo klausimu, tačiau tai yra labai svarbus klausimas. Labai svarbu, pavyzdžiui, e, minėti tokio pobūdžio metus ar skirti tam tikrus metus šitai temai ir įvairiose valstybėse narėse būtų galima imtis įvairių priemonių, renkti informacijos kampanijas šituo klausimu ar panašiai. Nes mes žinome iš spaudos, kad yra įvairiausių problemų vis dar. Įvykiai tai rodo. Ir aišku, yra teisėkuros nuostatos, ir kartais labai geros nuostatos, kaip ir Italijoje, pavyzdžiui. Teisėkuros požiūriu viskas yra gerai, tačiau to nepakanka užkirsti keliui įvairioms problemoms. Kažko trūksta. Tad e, reikėtų konkrečių iniciatyvų šitais e, klausimais ir norėčiau paklausti, kas trukdo e, institucijoms imtis konkretesnių iniciatyvų kovojant su smurtu prieš moteris. Pane Šo, Šoidrova. Dėkui, važina pani. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už jūsų įžanginę kalbą, už pasampratimus ir noriu patikinti, kad kai susitinku su piliečiais e, Čekijos Respublikoje, tai jie nesitikė, kad uh, būtų privaloma tvarka užtikrinta vyrų ir moterų lygybė, lygios galimybės, tai yra nacionalinė prerogatyva, tenkanti ir atsakomybė tenka nacionalinėms institucijoms. Tačiau ES daro, ką gali. Tarkim, kai yra uždraudžiamas diskriminavimas, leidžiamas direktyvas, rūpinamasi jų tinkamų taikymu, ji privalo tai daryti. Na ir kai bus e, ratifikuota Stambulo konvencija, tai, tai bus padaryta tų konkrečių valstybių narių sprendimu, o Europos komisija tai gali nurodyti, kaip turi būti laikosimasi moterų teisės, tarkim, vienodą darbo atlygį, taip pat turi būti atliktas monitorikimas, e, privaloma stebėsena. Na ir tai būtina padaryti, jeigu norime palyginti, kaip konkrečiose valstybės narėse užtikrintas moterų teisų įgyvendinimas. Taip, ES parodys pačioms valstybėms narėms, kaip galima padėti moterims. pavyzdžiui, e, tvirtinti teisės aktus dėl e, šeiminio ir profesinio gyvenimo derinimo, dėl vaikų priežiūros, e, atostogų. Na, nu, o kai dėl europinių kompetencijų, tai aš manau, kad pasirinkome tinkamą kryptį. Na ir jeigu nepavyksta iškart visko užtikrinti, tai reikia uh, raginti valstybės narės patvirtinti atitinkamas priemonės. Na, dėl vienodų moterų ir vyrų galimybių užtikrinimo iki 19 metų, tai aš manau, kad komisija pirmiausia pati turėtų parodyti gerą pavyzdį ir elgtis nepriekaištingai. Tai reiškia, jog įvairiose institucijose įvairiais valdymo lygmenimis reikia užtikrinti pusiausvirą tarp moterų ir vyrų darbuotojų skaičiaus. Taigi norėčiau pasidomėti, kaip yra su moterų atstovavimu valdymo organuose, ar jis pagerintas. Aš manau, kad tai gera, būtų geras pavyzdys ir valstybėms narėms. Dėkuoju ir dabar pone Valina. Valina. Dėkuoju, laba diena, ponė Pirinkė, dėkuoju, ponė komisarė. Na, norėtųsi, kad komisarė nurodytų, kokių e, priemonių siekiama taikyti pagal šį šeimos ir darbo gyvenimo derinimo paketą kaip, žino, kaip žinia, kai kurios valstybės narės blokavo ir kaip mes, kaip komitetas, galėtume padėti ir padėti, kad būtų atsisakyta blokavimo. Na, kaip žinau, kai kurios valstybės narės blokuoja taryboje šį klausimą. Kitas dalykas dėl Stambulo konvencijos. Ką daryti tam, kad pastumėtume e, valstybės narės ratifikuoti šią konvenciją, kur, jeigu jos šio dar nepadarė. Tai kaip komisija mano, ką galėtume padaryti. Ir kaip pasirūpinti tos konvencijos įgyvendinimu tose valstybės narėse. Dar norėčiau priminti štai, kad Ispanija buvo viena iš tų šalių, kur e, kovo 8 dieną e, buvo labai mobilizuota visuomenė, ypač dėl vyro nusikals. Timų prieš moteris, taigi iš tikrųjų e, nusikaltimai prieš konkrečią lytį yra labai aktuali problema ir aš manau, kad reikia atitinkamų teisės aktų, kaip feministė, kaip ir visos moteris um, norime, kad kovo 8 dienos aktualumas ir toliau išliktų tiek iš mano pusės. Ir pabaigai dar turiu prašymą. Na, norėtųsi pasimatyti plenarinėje sesijoje ir norėtųsi, kad tokiu atveju moterų lygybės, lyčių lygybės klausimai nelik, neliktų atidėti pačiai plenarnės sesijos pabaigai vakarui. Um... E, Dėkuoju, ponė komisarė, kad atvykote pas mus. Piku, kad ir toliau vyksta šis dialogas. Mm, 2014 metais atėjo politika ir, kaip supratau, sutartys įtvirtintas lyčių lygybės principas, tai valstybės narės yra prisėmusi įsipareigojimus, o dabar jau gyvename 21 amžiuje ir vyksta plataus masto protestai, pavyzdžiui, e, Lenkijoje e, vyksta plataus masto protestai prieš e, E, užgneužiančius įstatymus. Tai reiškia, kad moteris nori, nori, kad būtų pilnai užtikrinta lyčių lygybė, nori tai kažkokių m, mm, mm, mažų sprendimų jų naudai. Taigi reikia šį klausimą žiūrėti holistiškai ir akivaizdu, kad e, Stambulo konvencija yra veiksmingiausia teisiškai saistanti priemonė nukreipta prieš smurtą, prieš moteris ir mergaitės. Taigi tikrai nesuprantu, kodėl kai kurios valstybės narės jos neratifikuoja. Aš galėčiau suprasti, kad jeigu gyventume 15-18 amžiuje, netgi 6-ame e, praeitojo šimtmečio dešimtmetyje prieš man gimstant, tačiau 21-ame amžiuje tokio elgesio tikrai nesuprantu. Pasaulis pasikeitė. Ir jaunimas supranta, kad tikrai labai svarbu užtikrinti tinkamą lyčių lygybę, tikrai to žodžio prasme. Taigi, dar turiu klausimą ir dėl kiek kitokio klausimo, dėl moterų ir vyrų ir įtraukties. Ir buvo puiku girdėti, kaip Daniela kalbėjo apie migrantės moteris. Ir tuos baisius dalykus, kurio, kurie joms nuvyksta. Aš Barcelonoje penktadienį lankiausi konferenciją skirtą Romų moteriams ir kaip žinia, e, Roma yra viena iš labiausiai diskriminuojamų mažumų Rom, Europoje. Ir e, po to, kai pradėjo galvą kelti populizmas, nacionalizmas, rasizmas, ekstremizmas, padėtis tik pašlyjo. Na, ir bent jau mano rinkiminėje apygardoje. M, E, moteris Romo, iš Romų kilmės moteris, Romų bendruomenė iš tikrųjų labai baiminasi. Taip, e, Taip, toje konferencijoje buvo sakyta, kad moteris turi neįtikėtiną kultūrą ir jos yra labai ryštingai nusiteikusios, tačiau vis dėlto jos dar negauna galimybės gauti mm, švietimą, mokymą, sveikatos priežiūrą, galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime. Taigi iš to kongreso noriu pasakyti šiam komitetui, e, jums paklausti, ką galime padaryti, kad tos marginalizuotos e, atskirtie atsidūrusios bendruomenės, kaip kad Romai ir konkrečiai tų bendruomenių moteris, būtų integruotos, būtų užtikrintos jų orumas. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Žiliena. Ir dabar ponė Zaborska, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiama ponė komisarė. Sveika atvykusi mūsų komitetą. Man rodos, kad e, vienas iš tokių aktualiausių ir labai senų, seniausių sušaknysių klausimų tai yra vienodo atlyginimo klausimas. Jam jau 60 metų prieš, kelią, prieš kurį laiką rengiau pranešimą apie lyčių e, lygybės principo užtikrinimą profesinėje srityje. Ir prie išvadų rekomendacijų šiame pranešime mes nurodėme įvairiausių priemonių, kurias būtinai gyvendinti. Pavyzdžiui, nurodėme, kad reikia aiškių apibrėžčių, e, aiškių e, profesinių pozicijų, aprašų, taip pat reikia skaidrumo atlyginimo srityje. Esu įsitikinusi, kad čia neišsiversime be sankcijų. Mūsų pranešime siūlėme, pavyzdžiui, taikyti nuobaudas įmonėms, kurios diskriminuoja moteris atlyginimų požiūrių. Ir pavyzdžiui, e, galima neleisti tokiams įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Taigi norėtųsi sužinoti, ar jau pažengti priekį, galbūt komisija rengia atitinkamą dokumentą skirtą šiai problemai. Jau 60 metų nuolat keliama ši problema. Ir aš parlamente dirbu jau 10 metų ir per tą laiką taip pat nuolat grįžtama prie šios temos, tai yra atlyginimų skirtumo tarp vyrų ir moterų. Taigi manau, kad e, tikrai tai kenkia e, tiek parlamento, tiek komisijos reputacijai, kad nieko nepasiekėme dėl šio klausimo. Like o dabar norėčiau Zoana kolegijai suteikti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė, už jūsų dalyvavimą posėdėje. Manau, kad tikrai jūsų vizitas yra naudingas, kad galėtume tiesiogiai aptarti visas problemas. Jūs teisi, ES pasiekė daug pažangos teisėje, kuros požiūrių, tačiau realybėje rezultatai nėra tokie apčiuopiami. Todėl ta pažanga yra ribota. Galbūt kažką darom ne taip, Gal turėtume dažniau dirbti vietose, diskutuoti su moterimis ir klausti jų, kokios yra tikros jų problemos. Galbūt kartu galėtume rasti spri konstruktyvius sprendimus, kurie galėtų būti taikomi konkrečiai. Ir ateityje tuo būdu mūsų pastangos galėtų būti sėkmingesnės. Noriu atkreipti dėmesį į mentaliteto problemą. Man atrodo, reikia vykdyti informavimo, viešo informavimo kampanijas, kad mentalitetas keistųsi. Kodėl? Ogi todėl, kad iš esmės mes kalbam apie problemą, e, kuri susijusi su, su, su pasirinkimais, kurie lieka moterims. Aš dalyvavau konferencijoje lygių galimybių klausimų e, ir kalbėjome su moterimis, kurios dirba e, informacijos komunikacijos technologijų srityje. Aš tiesiog galvau, kiek moterų pasirenka techninės ir technologinės karjeras. Juk taip galėtų būti. Kita problema e, - šeimos, kur, pavyzdžiui, vaikus augina vienas iš tėvų, dažniausiai tai būna moteris, ji turi vieną, du ar tris vaikus ir tik viena juos augina. Galbūt jai reikėtų padėti geriau suderinti asmeninį e, šeimos gyvenimą ir profesinį gyvenimą. Tad mano klausimas būtų toks, gal moteris, kuri viena augina vaikus, turės įdėti du ar tris kartus daugiau pastangų, kad sukurtų savo vaikams normalų gyvenimą ir jai galbūt reikės daugiau pastangų, kad tinkamai galėtų tais vaikais pasirūpinti. Tai yra tokia šeima, kur yra tik vienas iš, iš tėvų, o kitas, pavyzdžiui, galbūt dinksta neprisimdamas tos atsakomybės. Uh, Tad e, manau, kad šioms šeimoms, kur, kur, kurias augina vienas iš tėvų, reikėtų rasti irgi sprendimus. Matau, kad informacija ir informavimas visuomenės dėl profesinio gyvenimo ir šeiminio gyvenimo sudėdimo, ypač moterims, yra klausimas susijęs dar kartą noriu pabrėžti su mentalitetu nes reikėtų čia neišvengiamai kalbėti, pavyzdžiui, ir apie moterų situaciją kaimo vietovėse. Ar galima kalbėti apie kokią nors lygybę ar lygias galimybės, jeigu, pavyzdžiui, moteris gyvena kaime, kur nėra nei dujų, nei elektros, nei jokios infrastruktūros, kurios dėka jį galėtų, pavyzdžiui, pasirūpinti transporto kokią nors paslaugą savo ar vaikams, kad jie į mokyklą galėtų nuvykti. Tad apie kokias lygias galimybės kalbėti tokiu atveju. Moteris, kuri gyvena kaime, mažam kaime kokiam nors, turi, ne, tikrai neturi tokių galimybių kaip vyrai. Aš manau, kad tą temą turėtume nagrinėti ne tik mūsų komitete, bet ir kitose komitetuose, pažiūrėjau, regioninės plėtros, agri, kitose komitetuose. Visi tie komitetai turėtų dirbti kartu ir ieškoti bendrų konstruktyvių sprendimų, kai kalba apie moterų teisų užtikrinimą, nes tos teisės juk priklauso ne tik nuo mūsų. Na ir apibendrindama, norėčiau dar pakalbėti apie pašalpas vaikams. Jos labai skirtingos e, įvairiose šalise. Tai galbūt bus labai drąsų siūlymus, bet mes kalbame apie moters teisės. Uh, Jeigu kalbam apie moters teisės, neišvengiamai tai turime kalbėti ir apie vaikus, jų teisės. Mano siūlymas būtų toks, imtis e, pašalpų harmonizavimo už vaikus visose valstybėse narėse. Nes vaikai juk visur tie patys, nesvarbu, ar jie gyvena turtingoje ar skurdesnėje šalyje. Labiau išvystytoje ar mažiau išvystytoje šalyje. Visur vaikai yra tokie pat. Mes turime padėti toms moterims, jeigu Manau, e, ir manau, kad tai būtų rimta pagalba, jeigu ta pašalpa visur būtų tokia pati. Ačiū, kolegenai. Agnieška Kozlovska, žodis jums, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė komisarė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti už tai, kad e, dalyvavau posėdžio pradžioje, dalyvau kitame posėdėje, kur buvo balsuojama dėl mano tekstų. Pirmiausia, norėčiau pritarti prieš mane pasisakysiams kolegiams dėl to, kad yra ilgas tų darbų sąrašas, kuriuos turėtume nuveikti moterų labai, nors jau daugybę metų e, rūpinamės moterų reikalais, daug kas padaryta, tačiau dar daug teks padirbėti. Taigi, um, taip, um, Taip, tie darbai atsispindi ir teisės aktuose, tačiau vis dėlto kyla klausimas, ar visi tie geri teisės aktai, kuriuos patvirtiname, iš tikrųjų yra gyvendinami ir yra apčiopiamų rezultatų praktikoje. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už įstatymų pasiūlymų rinkinį skirtą šeiminio ir darbinio gyvenimo der, derinimui. Na, o dabar pribrendo laikas įgyvendinti tuos gražius pareiškimus, deklaracijas, kurias išsakėme nesikį. Norėčiau padėkoti dėl įvairiausių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad e, per teisės aktus e, skirtus e, moterų situacijai darbo rinkoje E, bandome pagerinti moterų padėti ne vien tik darbo rinkose, ne vien tik darbo vietoje, bet apskritai. Be to, šis teisės aktas svarbus ir dar dėl to, kad jo dėka iš tikrųjų bus įmanoma užtikrinti pusiausvyrą tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo. Mm, ir taip sumažinsime tą dvigubą naštą, kuri kulant moterų pečių ir palengvinsime moterų pasirinkimą, pavyzdžiui, dirbti tik tais pusę etato arba dirbti tik iš namų. Kai kams dar e, įspūdis, kad kai moteris dirba namuose, jos dar turi ir vaikais rūpintis. Nesažininkai, jeigu moterims tenka dviguba našta, Taigi mes žengime tinkamą kryptimį, mes iš tikrųjų norime pasirūpinti tikrąją pusiausvirą tarp darbo namuose ir darbo darbo vietoje. Turime užtikrinti, kad atsižvelgtume ir konservatyvus vaikų priežiūros ir rūpinėsime šeima modelius, nes iš tiesų daugiausia vaikais rūpinamasi šeimoje ir būtų gerai sulaukti atitinkamo komisijos pasiūlymo. Būčiau už tikrai tai dėkinga nu, dėl šio pasiūlymo ir kitų aptarimų pasiūlymų, tai ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas teisės aktų įgyvendinimui, perkelimui į nacionalinę teisę, nes tai apspręs, ar praktikoje šie teisės aktai duos e, rezultatų. Like, uh, uh, uh Ačiū, ponia Kozlauskai. Pone komisarė, kvieščiau Jūs atsakyti į tuos klausimus, o jų buvo daug. 15 minučių. Na, buvo išsakyta tiek daug visokių kvepiančių idėjų, kad man tai yra ne šiaip savo tik klausimai, tai taip pat yra ir siūlymai, išvalgos, kurie svarbus. Jie praturtins ir mane pačią, kad galėčiau toliau dirbti man tenkančius darbus. Na ir pirmiausia. Pone Garcia Peres kalbėjo apie tam tikrą frustraciją, kurią aš pritarčiau. Mes galbūt tų apčiuopiamų rezultatų, ir ponė Zuana tai minėjo, ir pona Kozlovskarajevič minėjo, kad mes galbūt netiek tų apčiuopiamų rezultatų pasiekėme, kiek norėtume. Tačiau mes turime, manyčiau, vertinti patį procesą, labiau galbūt negu tikslą. Mes dirbame Europos Sąjungoje, didelėje Europos Sąjungoje. Mes uh, suprantame, kad yra tokių valstybių, kurios yra mažiau pažengusios šioje srityje. Uh, Mes kai kur dar turime senus tradicinius modelius. Yra tokių politikų ir yra politikas iš vienos šalies, kur, kuris yra paminėjęs, kad moters vieta yra virtuvėje. Na, nenorėčiau girdėti tokių žodžių iš žmogaus, kuris buvo išrinktas būti savo šalies atstovu. Ir manyčiau, kad tas žmogus tų savo minčių neatskleidė tokių vat, minčių, kai vyko rinkimų kampanija. Jis tas mintis pradėjo puoselėti ir garsiai reikšti tada, kai buvo išrinktas į Europos parlamentą. Pone Šoidrova štai sakė, kad Europos Sąjunga turėtų būti labai tvirtas balsas pirmiausia, kuris nubrėžia labai aiškiai, kokių vertybių mes laikomės. Reikėtų tęsti lyčių lygybės politiką be abejo, nes valstybėse narėse mes galime matyti labai keistų poslinkių šią linkmę. Na, net nenoriu minėti to juodojo protesto Lenkijoje, kuris netaip seniai vyko. Aš buvau parlamente, atėjau apsirengusi juodai ir e, man buvo iš karto papriekaištauta, kad aš nesu neutrali. Nes sakoma, štai Europos Sąjunga ne, neturi kištis į reprodukcinės teisės, kurios priklauso valstybių narių šimtiniai kompetencijai. Na štai, tiesiog atsitiktinumas, kad aš atėjau apsirengus juodai ir iš karto laukiau priekaištų, bet matote, kokie požiūriai. Tačiau manau, kad ES turi reikšti įvairiuose srityse savo tvirtą požiūrį. Tiesiog e, reikškime tą požiūrį, teskime ir toliau. Man taip pat kyla tam tikra frustracija dėl to, kad kalbame daug, bet veiksmų matome netiek daug. Mes ministrams minime, kokie dideli skirtumai egzistuoja O jie paskui mus kartuoja, taip, taip, taip, problemų mes turime, bet sprendimų tai jie nesiūlo. Na, iš tikrųjų, problemų yra, mes tai žinome, bet pažangos nėra tiek, kiek norėtųsi. Tie apčiopiami rezultatai be abejo e, galėtų ateiti, primant atitinkamus teisės aktus. Ir štai paskutinė kalbėtoja sakė, kad įgyvendinimas teisės aktų yra gyvybiškai svarbus dalykas. Mes investuojame lėšas, vykdami vairias kampanijas, mes remiame pilietinės visuomenės organizacijas. Mes esame ne viename fronte, tas veiklos baras yra labai platus, todėl mes norėtume siekti apčiopiamesnių rezultatų. Noriu pabrėžti štai ką. Visa tai turi būti veikti savotiškai sumuštinio principu. Pakeisikeitimų turi norėti visuomenė, o politikai turi rastis kažkur viršui. Moteris nėra visuomenės narių mažuma, mažuma pakrašty, neturėtų tai būti. Mes norėtume, kad mūsų tradicinis gyvenimas nesikeistų, dažnai pasikeitimų nenorima. Ir sakoma, kad Ir dabar noriu atsiprašyti vyrų, bet vyrai dažnai skundžiasi, kad jiems į tą dirbti kelis darbus vienu metu nėra įveikiama užduotis ir atsiprašau tų, kurio manęs klausosi. Bet visada buvo sakoma, kad moteris visada turėjo sunkesnį gyvenimą negu vyrai, bet sakoma, jos pirmiausia nenori pasikeitimų. E, ir jeigu taip yra, tai pamažu tik tai galime keisti kažką tam tikrose visuomenės segmentuose. Ir kartais jums pasikeitimams kai kur to laiko prireikia daugiau. Konkrečiau kalbant, mes atsėmėme motinystės atostogų direktyvą, pasiūlysim kai ką kitą vietoj jos, mes siūlome profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros paketą. Pone Garcia Peres klausė apie situaciją taryboje, o ji yra tokia norime pasiekti bendro požiūrio virželio 21 dieną šiemet. Na štai, į mane štai žiūri kolegė neramiai, nes jie atsakinga už šio klausimo nagrinėjimą. Na nežinau, ar pavyks pasiekti taip greit priimtino išmintingo kompromiso, kad ir iš komisijos pusės jį pasiūlyti. Nes aš sakiau, kad reikės tų kompromiso. Reikėtų, kad tie kompromisai nenužudytų tikslų direktyvos. Kai kurios valstybės narės e, e turi problemų dėl e, tą mėnesių skaičiaus, kai kas nori kalbėti apie dviejų mėnesių laikotarpį. Man galiu pasakyti, kad tai nėra mano mėgstamiausia pozicija. Kai kurios valstybėms narėms lygos atostogos yra sunku apibrėžti, kas tai yra. Nes socialinės apsaugos sistemoje nėra numatyta būtent tokio pobūdžio apmokėjimas už atostogos. Lygos atostogos nėra apmokamos, jie, apmokamos, jie turi kitokių sprendimų. Ir štai čia mes dabar lyg bandome pas, įsikišti į tokias unikales atskirų valstybių narių skirtingas socialinės apsaugos sistemas. Tai vėlgi teks ieškoti kompromisų ir formuluočių, kad tikslas išliktų nepakitęs kad dirbantis tėvai sulauktų finansinės paramos, tačiau valstybės narės turi turėti galimybę tą paramą suteikti. Ir man atrodo, tai bus ko gero sunkiausias dalykas. Kai kurioms valstybėms narėms nepatinka 12 metų, e, ir taip pat yra dar nuostatų susijusių su mažom ir vidutiniam įmonėm, ir sakoma, kad jeigu valstybė norės, kad mes mokėtume, tai mus kaip įmonės tai sugriaus. Joms tai, sakoma, sukeltų komplikacijų. Tiesiog neturiu laiko tų visų priežasčių priežastėlių čia detaliai išnagrinėti. Ir mes matome, kad kelių išmintingiams kompromisams yra. Ir tikimės, kad birželį galbūt pateiksime bendrą požiūrį. Tikiuosi, kad uh, pavyks ir man patiktų, kad iki mano kadencijos pabaigos tas teisės aktas būtų priimtas. Aš tikiu, kad tos teisėkuros ir neteisėkuros priemonės gali duoti rezultatų. Ir vėlgi, kai diskutavome dėl darbų užmokesčių skirtumo su ministrais, jie visi um, nebuvo labai entuziastingai nusiteikę dėl mūsų siūlomo kompromiso mes kalbėjome apie Europos Sąjungos e, lėšas čia. Aš visiems ministrams atsakingiams už socialinės paslaugas nusinčiau laišką, kad jie galėtų perskirstyti pinigus. Tai gali būti Europos Sąjungos pinigai. Jie juos galėtų panaudoti vystydami tas paslaugas, kurios būtų įperkamos e, dirbantiems tėvams ir vienišoms mamoms. Mes Kai kalbame apie vienišas mamas, dažnai turime neišvengiamai paliesti ir skurdo aspektą. Ir um, mes turime padaryti viską, kad tos vienišos mamos galėtų oriai išgyventi. Ir jokios patetikos čia nėra. Dėl Stambulo konvencijos. Tai nėra sudėtingas klausimas. Jūs žinote, kad mes kaip Europos Sąjunga norime siekti čia kuo platesnės kompetencijos, tačiau procesas yra toks, kad ES kompetencija yra, apsiriboja tuo, kiek ekskluzivių išimtinių kompetencijų valstybėms numato ES sutartys. Kai kuriuose valstybėse narise yra rimtų problemų. Yra 11 valstybių narių, kurios dar neratifikavo tos konvencijos. Kai kuriuose valstybėse narėse sakoma, kad susidūrėma su grinai ideologinio pobūdžio diskusija. Ne visai suprantu, kas čia tokio, nes mes jau kalbame pirmiausia apie gyvybių išsaugojimą ir sveikatą moterų ir vaikų. Tad nesuprantu, dėl ko čia tiek sviruoti. Tačiau kartais yra pateikimi tokie argumentai, kuriuos gali nustebinti. Pasitelkiama įvairiausių plauko mitologija, kad mes neva štai bandome trečią lytį kažkokiai teisinti, žengdami pro užpakalinės duris, slėpdami kažką neva, kad mes bandome diktuoti kaip vykdyti seksualinį švietimą mokyklos ir panašiai. Štai tokie argumentai yra išsakomi. Ir tai dar ne viskas. Yra trys problemos. Pirmiausia, lingvistinė problema, kai kuriuose kalbose mes neturime skirtingų žodžių. Žodžiai seks ir gender. Mes kai kur vartojamas vienas žodis - lytis. Tai irgi gali turėti įtakos. Kita, kita lingvistinė problema yra ta, kad kai kuriuose vertimuose kai buvo blogai išversta Stambulo konvencija, gali atsirasti erdvės neteisingoms interpretacijoms. Mes dar kol kas ne viską padarėme, kad tai būtų ištaisyta, o kartais to, tos interpretacijos tyčia yra ideologiškai orientuotos. Kalbam apie tradicinę šeimą. Aš ginu šeimą, visais atvejais, bet sakyti, kas yra tradicija, mes štai turėtume ginti tradicinę tokią šeimą, net jeigu moteris ir vaikas mušami joje, ar ne, taip išeitų pagal tuos tradicionalistus. Ir aš gegužės mėnesį vėl vyksiu į valstybės narės, asmeniškai dalyvausiu kampanijoje susijusios su Stambulo konvencija. Jeigu galėtumėte pagelbėti valstybėse narėse, kviešiau jūs padėti. Ir štai valstybės, kur abejonės reiškiamos. Bulgarijoje, Slovakijoje, Latvijoje ir Kroatijoje. Kol kas taip yra, bet tikiuosi, kad taip ir mano šalyje vyks audringos diskusijos Pone Šoidro, aš tai žvelgia į mane, taip pat kviečiu ir ją padėti. Na, tiesiog nesitikėjau, kad prireiks tokių diskusijų, tiesą sakant. Tikėjausi, kad Stambulo konvencija bus suprasta taip, kam ji buvo ir surašyta, nes tai yra puikus teisės aktas, kuris e, suteikia efektyves priemonės kovai su smurtu. Tačiau atrodo, dar reikės padirbėti prie šio klausimo. ponė Ajuto. Ar esame matę panašių atvejų? Taip, taip, esame. Konkrečių atvejų dabar nevardinsiu, bet galiu paklausti e, kompetitingų struktūrų, kokiu veiksmu buvo imtasi. Europos komisijos vaidmuo, be kita ko, yra siūlyti teisės aktus. E, aš Be abejo, galiu pasidomėti, kaip yra taikoma aukų teisų gynimo direktyva, nes mes kalbame apie teisės akto, ES teisės akto įgyventinimą. Yra taisyklė susijusios su specialiu traktavimu, kuris būtų numatytas pažeidžiamiems asmenims. Pirmiausia, tai yra nešios moteris, pavyzdžiui. Mes taip pat turime specialias taisyklės žmonėms, kur, kurie prašo prieglopščio, kurie yra migrantai. Yra numatytos konkrečios sąlygos, kurios turi būti užtikrintos tiems žmonėms. Na, negaliu pažadėti, kad ką nors pakeisiu, bet galiu atkreipti didesnį dėmesį į tą, į tą jūsų minėtą klausimą. Aišku, e, e, yra ir tragiškų atvejų, yra įvairaus pobūdžio precedentų, kai galima padiskutuoti su valstybėmis, e, kad tokie panašus atvejai nesikartotų dėl smurto prieš moteris. Pernai mes rengėme tam tikrus veiksmus kovai su smurtu prieš moteris, rengėme kolokviumus, mes finansuojame 30 projektų valstybėse narėse nukreiptus į kovą su smurtu prieš moteris. Projektai yra pačių įvairiausių sričių, e, skirti vaikinams, vyrams. Yra tokių projektų, kurie skirti sporto klubams. Turime specialų susitarimą su Berlinarės festivaliu. Ir dabar filmų, kurie kūrė filmus. Ir tuo būdu bus galima pasiekti platesnę auditoriją. Ir mes štai tuo užsiemėm pernai. Daugelis iš jūsų norėjo tokių metų, metų, kurių, kurių tema būtų kova su smurtu. Mes tą padarėme, bet turime tuos darbus tęsti. Nes reiškinys toks dar tebe egzistuoja, jis neeliminuotas, turime investuoti į tai daugiau lėšų ir pastangų dėti. Taip pat turime nepamiršti ir praktinių dalykų. Mums nepakanka prieglopščio vietų Daugelį valstybių narių trūksta tokių vietų. Visa tai yra susiję su pinigais be abejo. Tad tai veiklai reikia pinigų tam prieglopščio teikimui. Man taip pat yra užduotis susijusi su daugiamete finansinė programa, nes mes planuojame jau dabar biudžetą po 2021 metų. Ir jeigu mums nepavyks tos politikos įtraukti į tai, jeigu nepavyks pasiekti finansavimo, kuris būtų daugiametinė finansinė programa numatytas šioms reikmėms, tai reiškia, kad per artimiausius septynis metus mes tų lėšų neturėsim. Aišku, esu atvira jūsų siūlymui dėl to, ką finansuoti reikėtų pirmiausia. Mes, aišku, atskiriame tą švelnųjį finansavimą, kai galime iš teisingumo programos finansuoti tam tikrus projektus E, socialiniam fondė yra taip pat tam švelniajam finansavimui galimybių ir galima jau dabar tas lėšas panaudoti geriems darbams daryti. Tačiau kitam biudžete irgi atrodo bus numatyta naudingų lėšų mūsų tikslams siekti. Taip pat svarbu kalbėti apie investicijas, kad būtų kuriamos prieglopščio vietos, kad būtų teikamas socialinis būsas prireikus. Poniai Ajuto galėčiau pasakyti, kad teis, ar mes manome, kad teisės aktai yra geri, tiek įgyvendinimas šlubuoja. Na taip, taip, sutinku su jumis. Turėtume į tai labiau atkreipti dėmesį. Pone Šoidrova klausė ir jai galėčiau pasakyti štai ką. Kaip jau sakiau, ES turi atlikti tą užduotį, nešti tą iškeltą mūsų tikslų vėliavą labai aukštai. Neturime būti Mm, silpni, kur tas vertybės keldami priešingai, turi būti labai stiprus. Čia turime būti labai tvirti, nes lyčių lygybė yra būtinas dalykas ne tik sutartyse, bet ir mūsų visuomenėse, kasdieniniam gyvenime. Kodėl miniu tą sumuštinio mo, bendradarbiavimo modelį, sumuštinio tipo bendradarbiavimo modelį? Būtent dėl to, kad reikia to judėjimo iš apačios į viršų, iš viršaus į apačią. Aš kaip komisarė turėjau abejonių. Nes žmonės buvo kaltinami priekabiavimu. Ar jie visada turėjo teisę gintis? Atleiskite, tačiau ir tą požiūrį kažkas turi išreikšti. Šio pobūdžio kampanijos moteris Madrido gatvėse, pavyzdžiui, moteris Varšuvos gatvėse, jos atveria visuomeniai akis Mes turime suvokti, kad kažkas vyksta ne taip ir kažkas turi keistis. Mes nekviečiam žmonių eiti į gatvę. Bet e, tai ir yra demokratinės atviros visuomenės gražioji pusė. Tai dėl demokratinės visuomenės ir dėl atskirų kampanijų. Jūs turbūt žinote ir greičiausiai žinote, kad aš daug laiko leidžiu nagrinėjant tą Facebook'o skandalą. Tai yra iš tikrųjų rimtas dalykas. Jūsų duomenys surenka kažkokią įmonę ir sudaro jūsų profilį ir įdeda jūs į kažkokią dėžutę, paremtą tam tikru algoritmu. Ir tuo būdu manipuliuojama jūsų balsavimo valia, jūsų e, rinkiminis pasirinkimas ir sprendimas. galėtų pasirodyti, kad šitą man nėra labai susijusu, ką mes šiandien aptariam. Bet iš esmės tie dalykai yra susiję. Jeigu ateityje mums iš, mes išlaikysime tą praktiką, gali atsitikti taip, kad tie senų tradicijų gynėjai laimės vis daugiau rinkimų. Ir čia turėtume elgtis labai atsargiai. Turėtume saugoti savo pamatinės vertybės, ne tik rinkimų laisvę, ne tik individo laisvę laisvai rinktis, bet taip pat turėtume ginti tokias teisės kaip lygybė visuomenėje, nediskriminacija ir daugelį kitų dalykų. Tai yra labai rimti dalykai, turime atidžiai visą tai prižiūrėti. Ne tik iš duomenų apsaugos pusės būtų pernelyg lengva visą tai to, sutvarkyti, jeigu tik tas vienas aspektas turėtų rūpėti. Tačiau šios procesus, štai kaip Facebook'o skandalas, demokratijos procesus pasirodo galima paveikti. Mes čia taip pat ir diskriminavimo klausimą keliame šiame kontekste, nes manome, kad čia irgi bus reikalingi tam tikri veiksmai. Visa tai yra taip pat susijęs su moterum padėtim skaitmeniniai srity, kai kas iš jūsų apie tai užsiminė. Aš pažadėjau, kad elgsiuosi sistemiškai, reaguosiu sistemiškai, bet nukrypau, sako kalbėtoja. Pone Šodrovai, galėčiau pasakyti štai ką. Dirbti su duomenim, turėti galimybę e, keistis geriausią praktiką, numatyti tam tikrus atskaitos taškus yra labai svarbu. Eurobarometras e, ir jo apklausos e, mums padeda gauti naujų duomenų apie tai, kaip suvokiamas smurtas prieš moteris kai kuriuose valstybėse narėse. E, mes galime pamatyti, kiek tolerantiški mes esam smurtų prieš moteris visuomenės. E, tolerancija ir smurto apraiškos yra glaudžiai susiję dalykai, nieko stebinančio. Taip pat e, turime jau ir tam tikrų iniciatyvų susijusių su lyčių lygybė. Pone Delanovai, norėčiau pasakyti štai ką. Ačiū, kad klausėte, kaip galite padėti užtikrinti profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimą e, įtvirtinti. Kur jūs? Klausė klausė. Ai, jūs čia. Aš galiu pažadėti visiems, kad problemų yra šioje srityje. Jeigu žinote, kaip jūsų valstybė žvelgia į asmeninio ir profesinio gyvenimo suderinimą, arba jeigu jums tos informacijos trūksta, mes galim jums pateikti tos informacijos. Kviečiu visus mums pagelbėti. Ir dėkuoju iš anksto už tą pagalbą. Na, e, dėl Romų moterų dar girdėjau klausimą. Aš suprantu, kad Romų moteris yra dvigubai diskriminuojamos. Turime matyti ES finansavimą yra toksai projektas, e, tai yra bendra Europos tarybos ir Europos komisijos problema skirta Romų moterims ir jų prieigai prie teisingumo. Penkiose valstybėse narėse ta programa buvo gyvendinta - Graikijoje, Italijoje, Airijoje, Rumunijoje. Ir yra daug projektų, kurio tie projektai vyksta valstybėse narėse. Ten, kur daugiau gyvena Romų žmonių, labiausiai tos programos yra skirtos Romų moterims. Tikiuosi, kad šie projektai gali ne tik Romų moterims, bet ir vaikams būti labai naudingi. Nes dirbame taip pat ir spręsdami Romų vaikų švietimo problemą. Ir dirbame su jų mamomis, tikėdamėsi, kad jos paskatins savo vaikus siekti geresnės ateities. Yra puikių pavyzdžių, puikių projektų valstybėse narėse, kai padedama Romų moterims. Bulgarijoje yra puikus projektas, kurio tikslas yra padidinti Romų moteriams galimybės gauti sveikatos paslaugas. Nu, galėčiau konkretesnių pavyzdžių pateikti, bet laiko maža. Aš galėčiau jums tos informacijos pateikti šiek tiek vėliau, jeigu jūs tai domina. Dėl darbų užmokesčių skirtimo ačiū ponė Zaborskai už jos įkvepiančių žodžius. Jūs teisi. Jeigu nebus sankcijų, nebus ir veiksmų. Būtent dėl to dabar žvelgime į direktyvą susijusią su lyčių lygybė. Ir matome, kad ten nėra sankcijų numatyta. E, tai, manau, yra tas dalykas, kurį nėra taip sunku įvertinti. Mes turėtume pasiūlyti tikslinius pakeitimus. Ir to, to būdu reikėtų numatyti du dalykus - sankcijas plus prievolę užtikrinti skaidrumą. Nes mes rekomenduojame skaidrumo priemonės įvairias įmonėms E, tai yra švelnioji teisė, taip sakant. Komisija nuėjo pusę kelių, net tiek daug, daug žadančių rezultatų buvo pasiekta, bet mes ir toliau žiūrim, prižiūrim tą sritį ir šios savo kadencijos metu mes gal ir nespėsime įdėkti naujų teisės aktų, bet darysime viską, kad tie, kas dirbs po mūsų šioje srityje, galėtų dirbti toliau be didesnių sunkumų. Rekomendacijos valstybėms narėms kaip padidinti standartus e, lygybės rytyje. Ir dabar lieka svarbus klausimas. Jeigu esate moteris, jeigu uždirbate mažiau, jūs suprantate, kad uždirbate mažiau negu jūsų kolegos vyrai. Ir jeigu neturite kaip kreiptis į teismą, tai blogai reikėtų, kad teisme jums kažkas padėtų ir aš kai kurios valstybės nepadeda moterims. Tai turėtų būti įdėkta ta lygybės politika, gal net lygybės policija. Ir visa tai turėtų būti daroma ta, tam, kad moterims būtų tinkamai teismo procesuose atstovaujama. E, laukiama tų aukštesnių standartų, kurios pasiūlytų ES ir jau kitą mėnesį mes tuos standartus pasiūlysime. Bet tai, kaip jau sakiau, yra švelniosios teisinės priemonės. Atliksime reikiamą analitinį darbą ir pabatysime e, vertinti tai, ką galima pasiūlyti tos kietosios teisės rytyje. Dėl darbo užmokesčių skirtumų. Aišku, visa tai yra susijęs su darbų segregacija. Moterų ir merginų trūksta gerai apmokymuose, e, e susijusiuose su tiksliaisiais mokslais, susirityse. 20 procentų darbuotojų e, moteris yra tose gerai apmokamuose pozicijose. Dažniau jos net ir su tokia pat kvalifikacija neužima vadovaujimų pareigų, dirba mažiau e, svarbų, menkiau apmokamą darbą. E, Ir Europos komisija nori pasiūlyti darbo tvarkę, kurios tikslas būtų spręsti šią problemą. Reikėtų perprogramuoti merginų studijų pasirinkimus, kad jos mieliau rinktųsi technologinės e, ir tiksliųjų mokslų sritis. Norėčiau sakyti, ponė Zuana, aš paminėjau Facebooko skandalą Reikia atsiminti tai, kad visuomenėje vyksta kažkoks judėjimas. Mes turėtume žinoti, kas tai yra. Tuo pat metu labai svarbu laikytis aktyvių priemonių vykdyti kampanijas. Mes nepakankai matome moterų skaitmeninėje srityje, jų mažai žiniasklaidoje, jų mažai kitose srityse, kur formuojama viešoji nuomonė, tokia yra realybė. Čia turime daug ką nuveikti. Skaitmeninė revoliucija ir dirbtinis intelektas irgi yra tos rytis, kur turėtų būti e, sudarytos reikiamos progos moterims. Jeigu prie tų dalykų nedirbsim, sukursime dar didesnius skirtumus. Ir tai bus didžiulė spraga, tai bus didžiulė nesėkmė moterims moteriams, kurios dabar, pavyzdžiui, turi negalę. Liūdna sakyti, kad moteris ir negalė turint asmenys priklauso tai pačiai grupiai. Liūdna, bet taip yra. Ir jeigu mes nepasinaudosime tomis galimybėmis, kurios atsiveria skaitmeninėje srityje, dirbtinio intelektų srityje, tai bus labai negerai. Turėtume apie visą tai tinkamai pagalvoti, priimti reikiamus sprendimus. Moterų situacija kaimo vietovėse. Apie tai šiek tiek užsiminiau. Ačiū už jūsų įkvepiančius žodžius. Turėčiau netrukus lankytis regionų komitete ir paaiškinti ten mūsų paradigmą ir mūsų politiką, kaip šioje srityje įtvirtinti lyčių lygybę. Na ir aišku, turime taip pat apie biudžetą diskutuodami šio aspekto nepamiršti. Suvienodinti išmokas reikėtų, buvo sakoma. Pagalvosim apie tai. Jūs galite įsivaizduoti, kaip valstybės narės reaguotų į panašius siūlymus. Pone Kosovs Karajevič, jos klausimus e, iš dalies atsakiau. Na ir ačiū, kad paminėjote tuos pastus darbo, ne visą darbo dieną, nes mes turim visus statistikos skaičius, kurie rodo, kad jeigu moteris dirba mažiau valandų, Tai reiškia, kad jos tik mažiau uždirba, o darbą dirba absoliučiai tą patį, tik už mažiau pinigų. Aš jau galbūt jums sakiau, kad atliko analizę apie procentą moterų, kurios dirba ir darbo užmokesčių skirtumų. Kuo daugiau dirbate, tuo didesnis yra darbo užmokesčių skirtumas. Ir tai yra kelis kart pasitvirtinęs dalykas moterims, kurios dirba ne visą darbo dieną. Tai nėra visose valstybėse narėse, bet tokių valstybių yra. Situacija tikrai nėra sveika šios rytyje. Būtent dėl to, kai kalba profesinio asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, mes nenorime taip labai akcentuoti darbo ne visą darbo dieną. Mes labiau norėtume kalbėti apie modernės darbo fond, e, apie formas modernės darbo. Tai galbūt pas, pakeis mūsų darbo modelius, ir mes turėtume neprarasti galimybių. Matau, kad pirmininkė jau nervinasi, sako ponė komisarė. Tai štai. Ačiū už jūsų dėmesį, manau, kad atsakiau jūsų užduotus klausimus, pirmininkė. Dėkoju, ponė komisarė. Ačiū. You, you... Pone Jūrovai, už bendradarbiavimą jūs atsakėte į visus parlamentarų užduotus klausimus labai išsamei. Bet bėda ta, kad turime kitų temų savo darbo atvarkėje. Bet nebeturime laiko tolesniai diskusijai. Manau, kad ateityje dar susitiksim ir ne kartą, ir dar visi kartu nuveiksim daug gražių darbų. Ačiū. Dear colleagues, mėlyje kolegos. Kitas darbo tvarkės punktas - tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Tai yra e, nuomonės projekto svarstymas ir iš karto suteikiu žodį nuomonės referentai poniai Kozlovska. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, Pradžioje pasakysiu štai, kad šio paketo pasiūlymas, tai yra pasiūlymas dėl šeiminio ir profesinio gyvenimo e, derinimo, yra dokumentas pakeičiantis seną 2010 metų direktyvą e, reglamentuojančią šeimos atostogas. EMPL komitetas yra kompetentingas turinio požiūrių, mes rengiame nuomonę. Ir e, mūsų nuomonėje, mūsų nuomonėje yra e, du aspektai patys svarbiausi. Visų pirma, lyčių lygybės užtikrinimas darbo rinkoje. Ir e, Šiame kontekste e, vaiko auginimo atostogų neperleidžiamumas yra labai svarbus aspektas, taip pat e, ir e, apmokėjimo klausimas. E, siekiant į tą, e, toje srityje numatyti vienodas e, sąlygas ir vyrams, ir moterims. Aš manau, kad šitie dalykai su laiku tikrai pagerins moterų padėtį moteris taps labiau nepriklausomos, yra taip pat ir tam tikrų ekonominių privalumų šių nuostatų, nes darbo rinkoje atsiras daugiau moterų. Noriu atkreipti jūsų dėmesį taip pat į tai, kad e, savo nuomonėje mes e, akcentuojame tėčių atsakomybę ir užduotis šeimos gyvenime. Tad e, šis paketas iš tikrųjų gali taip pat keisti padėtį, nes e, yra įtvirtinama tėvystės savoka ir šios nuostatos e, turės privalomą pobūdį valstybėse narėse. Kalbant apie individualias teisės, tai e, keturi mėnesiai tėvui, keturi mėnesiai vaikui vaiko gynimo atostogų yra. Prašau, mamai keturi mėnesiai tėčiui vaiko auginimo atostogų. Taip pat e, pakeitimuose yra, aišku, aš kviečiu visus kolegas e, pateikti pakeitimų. Pakeitimuose taip pat atsispindi esminiai e, aspektai. Aš Manau, kad e, šioje nuomonėje neturėtume susidurti su tomis problemomis, e, e, su kuriamis susidūrėme motinystės, motinystės direktyvos plotmėje. Aišku, mes tikimės ir norime, kad šis pasiūlymas parlamento būtų e, priimtas ir kad dėl jo būtų e, sklandžiai deramasi paskui taryboje. Tad e, ap, ap, apmokėjimas, apmokėjimo klausimai, kaip sakiau, yra labai svarbus dalykas. Tai yra e, siūloma numatyti apmokėjimą tokio ligmens kaip išmoka dėl lygos. Mes norime taip pat apsaugoti kai kurias e, įmonių rušis, mažas e, įmonės savo pasiūlymais. Mes manome, kad direktyva turi apimti tas e, mažas įmonės ir aš noriu atkreipti dėmesį į šitų įmonių specifiką šioje plotmėje turime nepamiršti šių įmonių valstybėse narėse. Aš manau, kad tai yra patys svarbiausi aspektai ir, kaip sakiau, aš noriu pakviesti visus kolegas e, teikti pakeitimus. Ir norėčiau pakviesti kolegas paremti tai, e, ką mes siūlome nuomonėje. Mūsų tikslas yra lyčių lygybė. Lygybė tarp vyrų ir moterų ir didesnis moterų vaidmuo darbo rinkoje bei kai kurių kliučių pašalinimas darbo rinkoje kliučių moteriams. Taip pat tam tikrų naujų galimybių numatymas vyrams, tėčiams, kad jie galėtų geriau prižiūrėti e, vaikus. Aš manau, kad e, Europos komisijos pasiūlymas yra geras šešėliniams pranešėjams, kadangi esu e, SND grupės šešėlinė pranešėja, tai irgi išsakysiu e, e, keletą momentų. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Kazlovskai už parengtą iš tikrųjų pranešimo nu, e, e, nuomonės projektą ir vertinu kaip gerą pagrindą mūsų bendram tolimesniam darbui, nes iš tikrųjų yra labai svarbu, kaip ir sakė e, komisarė Jūrova, kad mes šios kadencijos metu tikrai turėtumėm sprendimą dėl work-life balance, kad galėtumėm savo žmonėm pasakyti, jog mes turime konkrečius rezultatus, nes tai yra mūsų čia Europos parlamente kartu su komisija, kartu su taryba taryba bendro darbo rezultatas. Ir iš tikrųjų mums labai svarbu rasti bendrą sutarimą e, dėl vaiko auginimo atostogų neperleidžiamumo. Tai yra labai svarbu, kad ir tėtis, ir mama šitam procese dalyvauja vaiko priežiūros atostogose ir kad mes galėtumėm rasti sutarimą ir dėl neperleidžiamumo, tai būtų mūsų e, geras pasiekimas. Tik kartu aš noriu atkreipti dėmesį į tuos atvejus, kada vaikus augina vienas iš tėvų. Arba mama, arba tėtis. Ir čia turiu omeny, ne kada išsiskyrę yra tėvai, e, e, prievalė auginti vaikus, prižiūrėti vaikus, išlaikyti vaikus, rūpintis jai, skirybų atveju, tėvų skirybų atveju niekur nedingsta. Bet kada aplamai apskritai yra tik vienas iš tėvų, arba viena mama, arba viena tėti, vienas tėtis, mes turim pažiūrėti, kaip tokiu atveju, e, na, kad nebūtų diskriminacijos, kaip elgiamės tokiu atveju. Dėl apmokėjimo. Antras dalykas. Mes vėl turim labai rimtai susitarti, ir turėti bendrą poziciją e, mūsų komiteto, kad visų rušių atostogos turi būti apmokamos tam tikrų lygių. Apmokamos atostogos. Komisijos pasiūlymas yra e, apmokėti taip kaip lygos atveju, taip kaip ir e, e, e ponios Kozlovskos pasiūlymas yra irgi lygos atveju. Bet čia mes turim labai gerai pagalvoti ir gal ieškoti kompromiso, nes apmokėjimai lygos atvejų yra labai skirtingi valstybėse narėse. Kai kur 25 procentai apmokama, kai kur 100 procentų apmokama. Todėl gal mums būtų gerai rasti tokį sutarimą dėl bendro procentinio apmokėjimo. Pavyzdžiui, 75 procentai nuo atlyginimo žmogaus, gal 85. Čia yra mūsų dėrybų objektas. Trečia, įspėjimo laikotarpiui. E, įspėjimo laikotarpį dėl išėjimo į, į, į atostogas. Ar tai būtų vaiko priežiūros, ar tėvystės atostogos, ar, ar, e, ar e, priklausomas menų atostogos priežiūros. Iš, iš tikrųjų, sutinku, kad iš ankstinis tam tikras įspėjimas darbdavio niekam nepakenktų ir yra reikalingas, bet mes turim labai gerai įsivaizduoti, ar kiekvienu atveju tas įspėjimas bus įmanomas, tarkim, kada yra kokia skubi lyga, kada reikalinga prižiūrėti prižiūrėti šeimos narį, tam tikras force major, kur gali iš tikrųjų būti sudėtinga, e, sudėtinga dėl slaugos atostogų tokį įspėjimą staigiai padaryti. Dėl darbo stažo reikalavimo. Na, e, iš tikrųjų direktyvo yra, direktyvos projekte yra numatyta, kad valstybės narys gali reikalauti iki vienerių metų to, to stažo. Mes irgi turim apsispręsti, kaip tokiu, kaip tokiu atveju Ir ar, ar tas e, reikalavimas stažo yra įgyjamas vienoje darbo, darbovietėje, ar jis sumuojamas keliose darbovietėse, nes kada kalbam apie jaunus žmonės, tai galbūt surinkti visą reikalaujamą draudimo stažą vienoje darbovietėje yra sudėtinga, čia reikia gal sudėti visą, e, visus draudimus. E, dėl galimybės pasinaudoti atostogom įvairių rušų mažose ir vidutinėse įmonėse. Aš čia gal atkreipčiau daugiau dėmesį, kad gali būti sudėtingumo mikro įmonėse, mikro, kurios iš tikrųjų yra tokios šeimos, labai mažos ir taip toliau, e, nes vidutinės įmonės yra pakankamos įmonės, kur iš tikrųjų problemų e, neturėtų būti ir mes čia e, turėtume matyti daugiau dėmesio skirti mikro įmonės. Ir paskutinis dalykas, į ką noriu atkreipti dėmesį, tai yra darbdavio teisė atidėti vaiko auginimo atostogas. Jis negali būti visai neapibriešta. Gali atsitikti taip, kad darbdavys visą laiką atidės atostogas ir nebus niekada jos suteiktos. Todėl mes turim rasti tam tikrą savo siūlymą, savo kompromisą mūsų komiteto, mūsų Europos parlamento siūlymą dėl darbdavio teisės atidėti vaiko auginimo atostogas. Kol kas tiek, ačiū labai, dirbsim kartu ir dabar suteikiu uh, žodį kitiem šešėlinėm pranešimam pranešėjam. E, taip suteikiu žodį poniai Beatriš Besera. Prašau. Presidenta. Dėkuoju, pane pirmininkė. Jums leidus, pirmiausia, aišku, norėčiau padėkoti poniai Koslovai, Slovskai už jos darbą. Jis tikrai labai uh, Ehm, nuodugnus, pasirinkta gera kryptis ir te galiu tik tais padėkoti, o techniniu požiūriu mm, tai viskas tinkamai suformuota. Na ir manau, kad tai gali pasidarnauti techniniam dalykui. Jums leidus dar norėčiau pasidalinti savo samprativimais e, dėl štai ko apie kokį direktyvą kalbame, kokiu tikslu siekime, iš kur atėjome, žiūrint iš FAM komiteto e, požiūrius. Taigi, Taigi, nors ir kalbama apie profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, tikslas vis dėlto e, yra e, palengvinti moteriams ateimą išlikimą e, darbo rinkoje, paleng, Na taip, čia aišku reikalingas teisinis pagrindas yra ir politinių, ir filosofinių aspektų, kaip e, šiame parlamente, kuriame atstovaujame e, piliečiams, kaip e, galime pasiūlyti teisinį sprendimą, jeigu mes nekalbame apie motinystės direktyvą nuo 92 metų, apie ją buvo kalbama, dabar jį visai pamiršta. Ir komisija sakė, kad tikslas yra praeis 25 metams ne ją keisti, o tinkamai pasirūpinti jos įgyvendimu. Ta direktyva galioja 25 metus nuo tada, kai gimė mano vaikas. Taigi, Taip, jau buvo daugybę metų ši direktyva stalčiuje ir faktiškai šioje kadencijoje šis pasiūlymas atsimtas. Šis parlamentas e, gavo komisijos e, pažadą e, pateikti pasiūlymą, kurio tikisi piliečiai Europoje, bet tenka konstatuoti, kad e, ne tik nėra pasiūlymų, bet kad jų ir net nereikia, jų netrūksta. Atsakoma, kad poveikio vertimas rodo, kad ne tai, kad reikia, nereikia, kad poveikio vertimas rodo, kad nereikia papildomų teisės aktų, reikia tinkimesnio gyvenimo. Taigi, jeigu mūsų tikslas yra pasinaudoti šiais metais turimomis galimybėmis, Tai yra panaudoti tą potencialą, kad įvairius judėjimai susijęs moterų teisų užtikrinimu apsijungia. Tai yra, kad turime pasiūlyti sprendimų. Ir, ir dabar, aptariant šį teisės aktą, tik tais apsiribama tuo, kad e, moteris, vyrai iki 12, 8 ar 12 vaiko amžiaus metų galės e, gauti atostogų jam prižiūrėti. Kitas dalykas, ar e, e, rasime tinkamą sprendimą, kalbame apie motinystę kaip apie moditinę problemą. Taip, e, taip, e, aišku, dar reikia galvoti yra ne vien tik tai tą etapą, kai moteris pastoja, išeina motinės atostogų, bet ir kas vyksta po to. Uh, Taigi, e, turime pasinaudoti e, parlamente galimybę peržiūrėti e, motinysės atostogas, tačiau turime kalbėti ir apie tai, kad moteris darbo rinkoje nesusidurtų su kliūtimis dėl motinystės ir kad be to motinystė ar vaiko įsivaikinimas ar sutnešimas tai kokia bebūtų šeima, kalba eina ne apie kažkokią lygą, medicinę būklę, kalba eina apie atostogas, kuris leistų rūpintis šeima ir, aišku, visi turime dėl to, kad tos atostogas turėtų būti apmokamos. Kokios trukmės, e, kokiu mastu apmokamos, tai čia kitas dalykas, tačiau turėtų būti privaloma teisė. Taigi, man atrodo, dėje praradome e, galimybę, kad bent jau aptarančių teisės aktą, prarandame šansą kalbėti apie rimtą problemą, kad paš, apie tai, kaip pašalinti kliūtis moteriams e, dirbti, būti darbo rinkoje. Taigi, net nekalbame apie tai, kad moteris ir vyrai galėtų dalinti šiomis atostogomis. E, Tėvysės atostogos vienas dalykas, e, vaiko priežiūros atostogos E, dalykas yra kitas dalykas, čia netgi viskas priklauso ir nacionalinių batumų. Taigi, galbūt reikėtų pasirinkti poz, politinę poziciją dėl to, ko reikia. Ir kai kalbame apie bendrą atsakomybę, kai kalbame apie e, visuomenės ir darbo rinkos keitimą, tam, kad e, E, moteriams neliktų kliučių darbo rinkoje, tam, kad būtų įveiktas atlyginimo atotrukis. Arba, pavyzdžiui, kad e, dėl nutrūkusios karjeros moteris nesidurtų skurde. Taigi, aš manau, kad spręsdami šios klausimus tikrai pažengtume į priekį. Nuo pabaigai, na, aišku, dar sėki noriu e, pagirti ponę Kaslovską, pažadu pateikti pakeitimų. E, Tačiau, žiūrint e, iš šio komiteto politinės perspektyvos, tai bent jau turime pagalvoti, kokių politinių pakeitimų turėtume pasiūlyti e, dėl šio pranešimo, nors jie veikiau bus veikiau simbolinio, o ne e, praktinio pobūdžio. Tu, e, Mr. Ernest Urtasumplis. Ačiū. Žodis kolega Ernest Urtasun. Ačiū, putė pirmininkė. Aš taip pat pasisakysiu ispaniškai. Man rodos komisijos pasiūlymas yra pakankamai trumpas. Na, o man norėtųsi pažengti daug toliau. Iš tikrųjų egzistuoja e, problema, taip, e, tenka pripažinti, kad e, ne, ti, nėra tinkamai taikoma motinystės atostogų direktyva, taigi reikėtų kažkokio visapusiško globalaus požiūrio sudėtingas e, problemas, aišku, yra įvairių vari, variantų. Na taip, galime e, bandyti siekti, tvirtinti teisės taptus ES lygių, žinant, e, kokia valstybių narių pozicija, ar jeigu čia plačiau simoksime, sieksime maksimo, gal nieko nepešime. Esu gan pesimistiškai nusteikęs, tačiau manau, kad verta leistis į kovas su taryba tam, kad pasiektume tikrai reikalingų dalykų, nes tai jisai yra e, blokuojamas teisės aktas ir tai yra blogia pradžia socialiniai Europai. Kaip ten bebūtų, jeigu galiausiai pavyktų šiek tiek pažengti į priekį, tai tai yra bus pirmas žingsnis, kuris leis pažengti toliau. O e, Kitas dalykas, turime pagalvoti mūsų komitete, kokio ambicijų lygį nori. Žinome, kaip vyksta e, diskusijos e, Daryboje dėl tėvystės atostogų, kas siūlo 5, 6, kai kas netgi tik 2 mėnesius, dėl e, apmokamo atostogų, tai e, vėlgi komisija siūlo vieną lygį, yra kitų valstybių narių, kurios norėtų atsisakyti neperkeliamumo aspekto komisijos pasiūlymo. Taigi iš tikrųjų yra daug sunkumų. Na, kaip ten bebūtų, kaip parlamentas turime eiti į trilogą, galima trilogą į dėrybą su stipria pozicija, kad pasiektume daugiau. Na ir tikrai reikia siekti traukti kai kurius aspektus. Na ir man atrodo pasiūlymo vienas iš pagrindinių tikslų, kad kiek manoma daugiau žinių, žmonių prisimtų savo atsakomybę, kai gimsta vaikas. Man atrodo, kad tai yra vienas iš pagrindinių tikslų. Nes e, tikrai tėvystės aspektai susiję su tėvystėmis atostogomis pasiūlyme turi būti privaloma pobūdžio. Na taip, tas atostogos yra pribotos dešimčia dienų ir taip bent jau turėtų būti privaloma. Na, aš manau, kad dėl tokių dalykų parlamentas turi turėti aiškiai griežtą poziciją, o dėl e, atlyginimo atlygio tai vėlgi mm, komisija pateikė savo pasiūlymus O jeigu tai uh, e, prilyginsime uh, e, e, atostogoms dėl lygos, tai čia vėlgi atrišama rankas valstybėms narėm, jos darys, ką norės, nes vienose e, valstybės narėse e, atostogas dėl lygos yra apmokama 100 procentų, kitur, pavyzdžiui, pas 80-80 procentų, kitur visai neapmokamos. Taigi bent jau reikia pasirūpinti, kad e, pasinaudojus tokiamis atostogomis bus užtikrintas atlyginimo mokėjimas, pilnas atlyginimas, nes e, e, būtent, būtent dėl to neretai tėvai nepasinaudoja tėvystės atostogomis dėl to, kad neprarasiu pinigų. Taigi tai turi būti privalomas dalykas. Ir bent jau, na nu ir tai, kad e, tas atlyginimas visas atostogų metu bus prilygintas e, atlyginimo siklif, tai yra e, lygos atveju, atveju mokama atlyginimą, žengsime žingsnį atgal. Taigi, mat, taigi sprendžiame su kolegomis, kaip pataisyti šį aspektą. Na ir po trilogų norėtųsi, kad nereikėtų iš naujo viską pradėti iš naujo. Ir gali būti, kad reikės iš naujo pradėti peržiūrėti motinysės atostogas, nes trūks pusiausvėras. Kaip ten bebūtų, manau, turime siekti kad būtų patvirtintas šis teisės aktas parlamente, atsiprašau, taryboje padėtis sudėtinga, tačiau turime turėti platesnį užmojį ambicijų lygį parlamente, nei kad policija, komisijoje. Na ir iš tikrųjų norėtųsi, kad šis teisės aktų rinkinys būtų ambicingas. Tumis Konstantinka Kuneva. Ačiū. Poniai Kuneva žodis, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti kolegiai Agniškai Kozlovskai už atliktą darbą. Prieš pereidama prie savo pastabų dėl pakeitimų norėčiau pasakyti, kad pritariu tam, ką sakė mūsų kolegė dėl vykdomos politikos. Aš irgi esu mačiusi ir girdėjusi panašių diskusijų ir negalim nuolatos grįžti prie to paties. Kai kurie kolegos tiesiog rodo į mus pirštais ir žvelgia į mus kaip į nepatikimus. Tad gal šios direktyvos atveju nereikėtų siekti pernelyg toli, nes parlamento užduotis yra pateikti pozicijas, kurios dėrėtų su tuo, ką mums sako taryba. Bet šiaip mes turėtume dar tvirčiau reikšti tai, ko mūsų reikalauja piliečiai. Mes esame kairioji frakcija ir siūlėme esminius pakeitimus, be jokios baimės ir, na, būtame įsitikinę dėl jų. Pranešėjos daugelis pakeitimų, man atrodo, yra visiškai teisingi savo dvasia. Pavyzdžiui, pirmasis pakeitimas, kur pranešėja kalba apie poreikį numatyti vaikams ir priklausomiems slaugomiems asmenims tinkamas sąlygas ligoninėse yra puikus pakeitimas. Pranešėja teisingai sako, pavyzdžiui, ir apie tai, kad uh, teisė į apmokamas vaiko priežiūros atostogas turėtų būti išplėsta, tos atostogos turėtų priklausyti ir tėvams, kurie įsivaikina vaikus. Taip pat 27 pakeitimui pritariu, kur numatyta yra nuostata. kad yra numatomos, numatomi minimalų standartai, kurie turės būti taikomi mūsų aptariamoje srityje visos Europos Sąjungoje. Kitaip tariant, jeigu kai kurios valstybės narės yra pažengusios toliau, tai reiškia, kad tos teisės nesumažės ir po direktyvos įgyvendinimo. Pranešė teikia pakeitimus, kurie privertė susimastyti ir kurie privertė netgi susirūpinti. Galiu pritarti kai siūloma pagerinti slaugimo kokybę. Tačiau ne, ne, ne, nežinau, ar turėjo tikslą pranešėję slaugančių darbo grafiką padaryti dar lankstesnį. Na, aš įsiklausiau tai, ką sako darbdaviai, Business Europe atstovai. Ir aš manau, kad jie gali tą nuostatą būtent taip ir interpretuoti, to, kad pranešime yra nuostatų, kurių tikslas yra dar labiau padaryti lankstesnės darbo galimybės. Ir jeigu tėvas ar mama galėtų palikti darželėje vaiką, jeigu tas darželis dirba ilgiau, ne tik įprastas darbo valandas, tuomet jis negalės darbdaviui atsakyti, likti darbe valandą ar dvi ilgiau. Gali atsitikti taip, kad darbuotojų valandos darbo bus dar labiau ištemptos, lankstesnės taps. Tai nepasitarnaus geresniai asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvė, greičiau priešingai. Kiti pakeitimai, kurie privertė sumstyti atrasis pakeitimas. Ten yra pasakyta, jog reikėtų, kad darbuotojas būtų uždirbęs bent metus laiko įmonėje ar tarnyboje, kad galėtų pasinaudoti vaiko priežiūros atostogomis. Arba trečias pakeitimas, kur pranešėja kalba apie tai, kad darbuotojas turi iš anksto įspėti savo darbdavį, jeigu ketina pasinaudoti teisę gauti vaiko priežiūros atostogas. Ar pranešėja galėtų paaiškinti, kaip interpretuoja tą pasakymą, per protingą laiko tarpą pranešti, įspėti darbdavį. Ir čia kalbama ir apie tai, kad reikia būti išdirbus tam tikrą laiką įmonėje, kad būtų galima tomis atostogomis pasinaudoti. Ir jūs numatote metus laiko, kad darbuotojas turi išdirbti, kad galėtų turėti teisę į atostogas. Mes jau kalbėjome apie darbo santykius Ir manau, kad nereikėtų kurti čia keliariopų standartų. 24 pakeitimas. Idėja gera, tačiau e, tai idėjai pasirinktos formuluotės man netrodo tinkančios. Manau, kad kad kolektyvinės darbo sutartys gali suvaidinti esminį vaidmenį siekiant direktyvos tikslų. ir užtikrinant e, tos direktyvos tinkamą pritaikymą. Tai gali padėti užtikrinti geresnę privataus ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą. Ir čia kalbu remdamasi savo patirtimi iš Graikijos, iš savo šalies. Norėčiau palikti taip pat laiko ir kolegoms, kurie galbūt nori aptarti kitus pakeitimus. O apibendrinsiu pasakydama štai ką. Turime skirtingas nuomonės dėl darbo laiko, kuris gali būti koreguojamas, dėl vaiko priežiūros atostogų apmokėjimo, dėl vaikų amžiaus. Ir manau, kad rasime bendrus sprendimus. Ir galbūt e, pavyks susitarti dėl darybų mandato dar šios kadencijos metu. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Kolega Trošinski, žodis jums. Mes labai vėluojame. Turime dar vieną klausimą darbo tarkė iki koordinatorių posėdžių. Ir ko, kolegė Strošinskį raginčiau kalbėti trumpai, porą minučių. Mm, tema mums labai svarbi, bet, kaip sakiau, dar turime vieną klausimą darbo tarkė. Prašau, kolegė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, nesirūpinkite, aš labai trumpai prisidėjau rengdama šią nuomonę ir noriu padėkoti poniai pranešėjai, nes norėčiau paremti didžią daugumą jos pateiktų pakeitimų, ypač tuos, kur kalbama apie mikro, mažas ir vidutinės įmonės. Šios direktyvos, šioje direktyvos įgaliojus jums reikės daugiau lankstumo ir iš to didesnės sąnaudos įmonėms. Aš dėl tėvystės, dėl vaiko prieš atostogų perdavimo tėvams tarpusavėje turiu šiek tiek kitokią nuomonę negu visi kiti. Be abejo, galima skatinti tėvus imti vaiko priežiūros atostogos. Puiku, kad jie turės teisę tai daryti, bet gali, negalimumas perduoti tų atostogų yra toks, kad tos dalykas, kuris priverčia vyrus imti vaiko priežiūros atostogus. Mano kuklė nuomonė, tokie sprendimai turėtų būti primami poroje, o dabar vyrai yra verčiami paimti tas atostogos. Direktyvoje yra numatyta, kad tos atostogos bus bent jau keturių mėnesių ir kad e, tie keturi mėnesiai negali būti perduodami. O tai yra tas dalykas, kai atostogos tampa prievartinėmis ir tam pritarti negaliu. Dirbsiu toliau su kolegomis ir pabandysime tartis dėl šio aspekto. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Kolegė Zaborska, minutė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Per visai Neseniai prieš kelias minutės e, ponė komisarė minėjo, kad ankstesnė direktyva, kuri nebuvo patvirtinta taryboje, bus pakeičiama mūsų aptariama direktyva. Aš manau, kad e, taip teikti negalime, nes jeigu perskaitau ankstesnės direktyvos pavadinimą, tai ten kalbama apie priemonių skirtų nešių E, ar prutimi maitinančių darbuotojų paramai. Tai aš čia matau skirtumą lyginant su tuo, ką aptarėme dabar. Panašiai kaip ir sakė kolegė Veselova, turėtume kalbėti ir apie moterų sveikatą. Svarbu, kad po gimdymo moteris turėtų galimybę atsigauti. Tai ir buvo įvardyta ankstesnėje direktyvoje norėčiau e, pasidomėti, ar komisija ketina grįžti prie motinysės atostogų direktyvas, nes ankstesnėje 20 metų senumo direktyvoje nėra kalbama apie privalomas motinystės atostogas, motinos sveikatos apsaugą, motinysės atostogų privaloma truk, e, trukme, todėl manau, kad ir ankstesnė direktyva turėtų būti atnaujinta, kad iš tikrųjų jo būtų sutilta į tas priemonės, kurios paminėtos jos pavadinime. Uh, so Ar yra kas nors iš Europos komisijos? Taip, dėkoju. Mes turime labai mažai laiko, vieną minutę tik taip. Aš noriu komisijos vardu tik tai pasakyti, jog mes e, sveikiname pranešėjos nuomonės projektą. Manome, kad e, e, pasiūlymas puikiai atspindėtas pranešime ir pranešėjai akcentuoja pačius svarbiausius aspektus. Ir aišku, pranešėja be jokios abejonės išklausys ir atsižvelgs komentarus dėl uh, mažų ir vidutinių įmonių, mikro įmonių. Komisijos poveikio vertinimas rodo, jog poveikis e, e, yra e, proporcingas, tačiau aišku pranešėja galbūt atspindės dar labiau tos aspektus dėl mažų ir vidutinių įmonių, kurias reikia atsižvelgti. Mes dar turime kai kurių komentarų, tačiau aptarsime juos šalių pagrindų su pranešėja. Dėkuoju. Dabar dar žodis poniai Agnieška Kozlovska. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems e, kolegoms e, už e, komentarus ir už konstruktyvų nusiteikimą, už bendradarbiavimą rengiant šią nuomonę. Aišku, aš kiek tai bus e, įmanoma, bandysiu atspindėti e, kolegų pageidavimus. Dabar e, grįžtant prie to, ką sakė kolegos, visų pirma, ponė Zaborska. Jinai išreiškė abejonių dėl šitos direktyvos sąsajų su matinystės direktyva. Taip, šita direktyva nepakeičia motinystės direktyvos, tai yra nauja direktyva, ši direktyva. Ir motinystės direktyva lieka tokia, kokia e, yra. Buvusios, kad praėjusios kadencijos metu nepavyko pakeisti motinystės direktyvos, o šis pasiūlymas yra visai kitas pasiūlymas, naujas pasiūlymas, keičiantis dešimtų metų direktyvą, kurioje buvo fiksuojami e, šeimos atostogų standartai. Tačiau mes nerečiame motinystės direktyvos e, aspektų, nuostatų čia. Toliau kiti e, e komentarai. Kai kurie Kolegos e, kalbėjo apie tai, kad čia turėtų būti vis dėlto daroma tam tikrų nuorodų į metnysis direktyvą. Aš manau, kad tai yra visiškai e, skirtingi dokumentai ir turime juos traktuoti kaip skirtingus. Ir aišku, galvojant apie darybas taryboje, turime siekti apginti savo interesus ir e, aš manau, kad e, šis pasiūlymas yra labai svarbus mūsų piliečiams, parodant, ką mes bandome pasiekti šioje direktyvoje, yra kalbama apie minimalius e, standartus, minimalų lygį. Komet kalbame apie neperleidžiamumą, tai kalbame apie direktyvoje numatytus e, e, dakus, tačiau ir laikotarpius. Bet jeigu tam tikrose valstybėse narise bus norima eiti toliau ir numatyti ilgesnės nei keturių mėnesių atostogas, tai bus įmanoma. Tačiau mes turime e, susitarti dėl minimalių standartų, minimalių reikalavimų. Galbūt uh, kai kas e, nesutiks su keturių metų, kai kurios valstybės nesutiks su keturių metų laikotarpiu, norės trumpesnių laikotarpių. Tad pamatysime darybų metu. O kalbant apie privalomas e, tėvystės atostogas, tai aš e, nesu palankiai tam nusiteikusi, tokios prievalės neturi būti e, tėvų atžvilgių. Na, tai tiek iš mano pusės dėkoju kolegoms. Dabar dar norėčiau priminti, jog e, pakeitimai turi būti pakei, pateikti iki balandžio 11 e, dienos. E, gegužės 28 dieną FAM komitete bus balsuojama šituo klausimu. Na, o dabar paskutinis punktas darbo tvarkyje - padėtis Vengrijoje. Nuomonės projektos svarstymas, nuomonės referentė, ponė Marija Noišil, ponė Bartasan pakeičia Mariją Noišil, e, tiksliau ponas Bartasan ir žodis tuomet iš karto jam. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kaip jūs ir sakėte, porė Noišil negali dalyvauti, jinai manęs prašė perduoti jos poziciją ir aš tai padarysiu. Tad e, nenustepkite, jeigu skaitydamas e, pirmojų asmenių e, skaitysiu moterišką giminę kai kurios dalykus. Dėl padėties Vengrijoje. Aš turėjau galbės lankytis su kitais komiteto nariais Vengrijoje prieš kurį laiką ir tai buvo labai e, intensyvus vizitas, susitikome su moterų organizacijomis, vyriausybės įvairių struktūrų atstovais, tačiau vis dėlto visi tie susitikimai neleido mums susidaryti labai išsamios nuomonės apie susidariusią padėtį. Tačiau aš norėčiau pabrėžti štai, ką yra aspektų, kurie kelia nerimą ir kuriuos turėtume aptarti komitete. Visų pirma, yra bandoma susiaurinti e, lyčių lygybės e, politiką šeimos ir motinų atžvilgių. Taip pat e, lyčių lygybės direktyva nėra tinkamai įgyvendinama. E, labai rimtai yra apribojamas pilietinės visuomenės veikimas bei nevyriausybinio organizacijų veikla lyčių lygybės rytyje. Yra išpolių prieš akademinio pasaulio uh, atstovus ir mes turėtume labai atidžiai tai stebėti, nes tai kelia nerima. Trečias dalykas e, yra pažeidžiama moterų apsisprendimo teisė dėl reprodukcinių ir seksualinių teisių. E, abortas tampa vis mažiau prieinamų e, dalykų ir matome ir konstatuojame, jog yra labai diskriminuojami Romai, be kita ko sveikatos apsaugos sektoriuje. Tai yra, mano nuomonė, labai svarbus aspektai. Aš norėčiau e, sužinoti komiteto narių nuomonę. Pakeitimus galima pakeisti iki e, balandžio 11 dienos. Marija Noichil. Dėkoju. Dabar žodis šešėlėms panesėjams Ana Zaborska visų pirma. Dar atsiprašau, sako pirmininkė, aš norėčiau informuoti jūs, jog šį mūsų, šią mūsų posėdžio dalį filmuoja Vengrijos žiniasklaidos atstovai ir aš norėčiau paklausti komitetų narių, ar nėra prieštaravimų dėl to, kad žiniasklaidos atstovai filmuoja mus. Dėkuoju, žodis ponai Zaborskai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pasisakysiu trumpiau, nei ketinau. bijau, kad e, dėl šio siūlymo bus neįgyvendytos mūsų parlamento ambicijos. Taigi aš ir kolegos iš EPP pakeitimų dėka norime užtikrinti gerą e, pusiausvyrą tekste, kuris būtų primtinas ir Vengrijos piliečiam, juk mes norime padėti, o nenuteisti. Aš asmeniškai esu įsitikinusi, kad lyčių lygybės politika tikrai neprieštarauja šeimos politikai. Čia nereikia apsispręsti už vieną ar kitą. Mes norime pasiekti, kad valstybė formuodama savo politiką atsižvelgs į šeimų, tai yra moterų ir vyrių, vyrų kaip individų poreikius. Pavyzdžiui, man susidaro įspūdis, jog parlamentui tenka pa, pareiga paviešinti lobistų veiklos rezultatus ir taigi mes norime e, kalbėti apie tokių veiksmų mastus ir veiklos rytį. Taigi mes, kaip parlamentas, e, nepriskime tokios veiklos agentų veiklai, valstybės narės to taip pat neturėtų daryti. Taigi viskas, taigi svarbiausia yra skaidrumas. Na, jeigu valstybės teikia rekomendacijų dėl e, aborto, tai čia ne mūsų kompetencijos rytis. Komisija tam pritarė. Net jeigu tokios rekomendacijos pažeidžia reproduktinis sveikatos teisės, o dėl devinto ir dešimto punkto tai taip pat peržengia mūsų komiteto veiklos rytis. Jeigu kolegos iš Libio komiteto mano, kad šių punktų tekste reikia, tai tai bus jų sprendimas, o mes turėtumėt susitelkti į tas temas, kurios yra tiesiogiai susijęs su, su vyru ir moterų lygybė. Dėkoju. Sako pirmininko dabar ponė Edviga Višnevska. Dėkoju, ponė pirmininkė, e, ponai ir ponės. Es esu EKR frakcijos šešėlinė pranešėja ir beje nepalaikome parlamento iniciatyvos, pagal kurią e, parengtas pranešimas ir nuomonė dėl Vengrijos. Taip, ES nepritarė kai kuriams reformams ar priemonėms valstybėje narėje. Mm, Na ir beje, sąjunga neturi jokių galiomų kištis į vidinius Vengrijos reikalus, e, e, spręs visuomeninis klausimus. Mes turime kompetencijas pagal sutartis ir neturime teisės, kaip sąjunga, prastumti tik tais mūsų požiūrį interesą. E, valstybėse narėse formuojama skirtinga visuomenės ir socialinės politikos sutinkamas jų kultūra, tradicijomis ir poreikiais. Taigi tokia įvairovė nėra sąjungos silpnybė, priešingai. Tai yra sąjungos stiprybė. Na ir veiksmingas sąjungos veikimas priklauso nuo to, kad sąjungos valstybės narėse atsižvelgiama į vertybės. Na, o jeigu sąjunga kištusi, primestų kažkokias vertybės, tai tai tikrai nebūtų tinkama. Svarbu, jog sąjunga nepamirštų, jog jai nedėra kištis į vidinius e, valstybinarių reikalus ir nepamirškime ir subsidarumą. Na, šis tekstas gan trumpas, veikiausiai dėl pakeitimų jis prailgės, susidaro įspūdis, jog bandoma ieškoti problemų ten, kur jų nėra ir kritikuojama tai, ko nereikėtų kritikuoti. Dabar čia pirštis badama Vengrija. Bet kita vertus, pripažinkime, kad Vengrijoje e, rasti gan liberalus sprendimai mūsų aptariamų klausimų kontekste. Jeigu pažiūrėtume į statistinius duomenis, liečiančius moteris Vengrijoje, tai situacija nėra kažkokia prastesnė nei kitur. Taip, aišku, yra veiklos barų, kur Vengrijos vyriausybė dar turėtų dirbti, kaip kad pavyzdžiui e, moterų e, dalis e, vadovaujančiose pareigose arba, pavyzdžiui, atlyginimų skirtumai tarp moterų ir vyrų ar smurtas prieš moteris – Tai šiuo požiūriu Vengrija kartais net nesiekia sąjungos vidurkio. Taigi iš tikrųjų dar yra nemažai problemų. Pirmame teksto punkte kalbama apie profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir Vengrija raginama dėti pastangų šiai pusiausvėrai užtikrinti, bet direktyva tebe svarstoma, darbai su jie dar nebaigti, ji dar neįgyvendinta ir reikia e, pripažinti tą faktą, kad Vengrija formuoja aktyvę e, šeimų politiką, bando atsižvelgti vyrų ir moterų gyvenimo aplinkybės ir poreikius. Taigi pažiūrėkime, ką Vengrija nuveikė šeimos labui. Pavyzdžiui, 15 metais Vengrijos vyriausybė nurodė, jog sumažėjo 23 procentais abortų skaičius. Na, ir tai rodo, kad Vengrija deda daug pastangų šeimoms paremti. Ir tai duoda rezultatų. Pavyzdžiui, Vengrijoje yra skiriamos ilgos motinysės atostogos, jos taip pat gauna preferencinius kreditus būstų įsigyti, jos gauna mokestinių lengvatų. Taigi, kaip ir kitose FEM komiteto uh, tekstus ir čia raginama pasirašyti Stambulo e, konvenciją. Tai čia faktiškai tapo e, kairių, kairiųjų kovos šūkiu. Norėčiau priminti, kad neturėtume piknaudžiauti sąjungos teisę darydami spaudimą. Seksualinės teisės ir reproduktyvės teisės, tai čia valstybė narių kompetencijos rytis. Ir per nelik dažnai valstybė, e, parlamentas kišosi į šią kompetencijos rytį. Labai trumpai. Europos kairieji nenori tapti prižiūrėtoje, kaip valstybės narės formuoja lyčių, lyčių lygybės uh, politiką. Mes nesame prižiūrėtojai, prižiūrintis kaip gyvenimo Stambulo konvencija. Mes uh, tiesiog siekime, kad visi, visais lygmenimis, skaitant ir ES instituciją, būtų rimtai žirmai lyčių lygybos klausimus, tai turi daryti ir nacionalinės vyriausybės, tai yra esminis dalykas. Nuo pabaigai čia buvo kalbama apie kompetencijų klausimą, ką Europa gali ar daryti ar nedaryti, ką gali reglamentuoti ar ne. Aš manau, kad čia požiūrė, pozicijos gali skirtis, tačiau niekas negali teikti, kad žino e, absoliučią tiesą, kai kalba eina apie, kad galima kalbėti apie šeimų politiką, tačiau ne apie moterų e, teisės. Aš manau, kad lygybė ir e, laisvė yra europinės vertybės. Na ir manau, aš tai nuolat pabrėžiu, jeigu moterų laisvė ES yra europinė vertybė, mes ES institucijos turime pasirūpinti, kad e, visoms moteriams ES būtų garantuota ši laisvė, o ši laisvė apima pasirinkimą būti moterimis ar ne, e, laisvę pasirinkti ir nepasirinkti kont kont kontraceptinės priemonės. Ir tikrai e, neprimtina, jeigu 21 amžiaus Europoje yra šalių, kur moteris tokios laisvės ar pasirinkimo laisvės neturi. Dėkuoju. Ir dabar ponia Martasant. Ponas Martasant. Euh... Ah, yes. Il y a un problème? Non? Je peux? Ar galiu pasisakyti, klausiu ponas Mesta. Koleginau, e, buvo delegacijos nereikalingo Vengrija. Ir dabar čia nenorėčiau girti Orbano ar ko nors kito. Tiesiog savo deklaracijoje kolegė aprašė dalykus, e, reikia išsiaiškinti, ar tai yra tikra ar ne. Aš net nebejoju, kad tai yra tiesa, nes ji buvo juk ne viena toj kelionėje, susitiko su pilietinės visuomenės organizacijomis, su žmonėmis, kovo, kurie kovojo už moterų teisės. Ji ne savo išradimus surašė e, savo ataskaitoje, nes jinai tikrai negalėjo nusėsti, imsiu ir parašysiu taip ar kitaip. Jinai juk susitiko su žmonėms, su nevyriausybinio organizacijų atstovais, su asociacijų atstovais. Tad klausimas svarbiausias yra toks. Ar Vengrija mano, kad e, dėl vertybių nieko neturi sakyti Europos Sąjunga? Nes jeigu jinai Vengrija nori taikyti tokius kriterijus, klausimas, ar jie yra Europos Sąjungos nariai? Ačiū. Pone Besera, oro minučių jums, nedaugiau. Dėkuoju labai trumpai, nes tikrai buvo daug pasisakymų. Aš pasisakau ponės Angelina vardu. Uh, ji negali atvykti ir dalyvauti diskusijose, tiesiog e, atkreipsiu dėmesį į išvadas, kurias padarėme po vizito Budapešte. O taip pat, taigi mes susitikome su nevyriausybinėmis organizacijomis, su kitais asmenimis. Na ir būtent tų organizacijų atstovės kalbama, kad užsipuolamos jų teisės. Ir jeigu nesiklausysime tai, ką sako moteris, e, tai Kieno balsų iš, išklausysime? Aš manau, kad e, tai yra pirmas vizito rezultatas, į kurį reikia atsižvelgti. O antra, reikia turėti galimybę pateikti e, pakeitimų. Ir klausimas, kodėl e, lyčių lygybės požiūrių Vengrija yra tokia žemoje sąrašo vietoje. Ir šį klausimą turime kelti, nes vis mažiau E, moterų, be kitako ir Vengrijoje, kurios dalyvauja organų veikloje, kurie prima sprendimus, kodėl jos, e, kodėl e, be kitako, kai užsipuolama žiniasklaida žodžio laisvė, pribarma moterų žodžio laisvė, taip pat kodėl uh, Vengrijos vyriausybė dabar nori rest, rengti savo atskirą Stambulo konvencijos versiją. Uh, Taigi, iš tikrųjų, visiškas skandalas, kadangi tikrai negerbiama ES, kurios narė yra ir Vengrija. Vengrija stojama pasirašė ties šiais principais ir kaip Angelika priminė dar štai kokį svarbų klausimą. Manau, kad reikėtų pasveikinti Europos centrinio, nes Europos instituto e, premijos, kultūrinių vertybių e, premijos laureatė. Ir taigi, jis susitikimame e, Budapešte ir tai yra tas žmogus, kurio balsą turime išklausyti mes visi. Pone Džiulivot. Aš nedalyvavau šiame vizite, tačiau uh, su Marija anksčiau vyko kitas misijas ir žinau, kad ji yra labai užjaučianti, labai rūpestinga moteris ir tikrai prisimenu bendrą misiją uh, e, Münchenė, stebėme, kaip Vokietijoje primami migrantai, taip pat dalyvavome tarptautinėje misijoje Malavyje ir be kitako susitikome su uh, labai pažydžiamomis moteriamis, e, kurios gyvena labai išskirtinėje kultūros, išskirtinėmis e, tradicijomis. Taigi tikrai nebejoju, kad e, Marijos ataskaita puikiai atspindi padėtį, čia neturiu jokio bejonių, o kai dėl kišimusi iš ES pusės. Tai čia neina kalba be kišimasi, čia kalba eina apie bendradarbiavimą gerosios praktikos mainus, būtent tai daro ES. Mintis yra susėsti kartu prie stalo, kalbėtis, pasimokyti vieniems iš kitų. Ir tai padės suprasti, kad mes 21 amžiuje susidūrime su didžiuliais iššūkiais Europoje ir už jos ribų. Ir jeigu mes nesusitarsime dėl pagrindinių bazinių vertybių, kurios yra įtvirtintos ir sutartyse, tai čia negali turėti taiksyti su tokia Europa, kur gali pasirinkti, ką nori. Čia panašiai kaip ir su Jungtinė karalystė. Mes e, norime šio bei to, norime uh, pinigų kažkokiems struktūros produktams, bet atsisakime kitų dalykų. Nepripažįstame vertybės. Mes turime siekti tokios Europos, kuri dėtų pirnės vertės žmonėms. Pažiūrėkime, ko nori jaunimas, kai kalba eina apie moterų teisės ir lyčių lygybę. Turime konkrečiai pagalvoti apie tas jaunas moteris, merginės mer, merginas, kurios išeina į gatves kovo mėnesį ir reikalauja savo teisų užtikrinimo. Tai yra kova, kurios tikslas apginti progresyves 21 amžiaus vertybės. Ir bijau, kad jeigu mes neperimsime uh, E, į teisės aktus e, moterų sveikatos ir reprodukcinių teisų, tai moteris mis. Būtent tai nutinka Malavį, jeigu moteris neturi galimybės atlikti saugų abortą, jeigu e, jos, e, joms trūksta žinių, tai mo, miršta moteris, miršta vaikai. Aš nenoriu štai prisimti atsakomybės. Dėkuoju, ponė Žiulį Vorf. Ir dabar Tiesiog informuosiu, kad pakeitimus galima teikti iki balandžio 10 dienos 11 ryto. Balsavimas vyks gegužės 14-15 dienomis FAM komitete. Tiek. Dėkoju. Daugiau darbo tvarkė punktų nėra. Tiesiog informuosiu, kad mūsų kitas posėdis yra numatytas balandžio 12 dieną iš ryto nuo 9 ryto. Dėkoju, o po kelių minučių pradėsime koordinatorių posėdį uždarų formatų. Okay, okay.